Good afternoon, dear colleague. Labadiena, kolegos. Pradedame popietinį posėdį. Pirmasis klausimas yra nauja informacija apie padėtį Graikijoje, migracijos prieglapščio ir sienų srityje. Tai yra tolesnė diskusija dėl klausimo svarstyto per plenarinę sesiją balandžio 19 dieną. Sveikiname Graikijos civilinės saugos ministrą, kuris mums papasakos apie esamą situaciją. Balandžio pradžioje jis susitiko su komisare Marmstrom kalbėtis šiais klausimais apie Graikijos veiksmų plano įgyvendinimą prieglopščio reformos rytyje Ir šie klausimai buvo tarti taip pat praėjusioje plenarinėje sesijoje, praėjusią ketvirtadienį su komisija ir pirmininkaujančios Danijos atstovais. Na, o šis sustikimas suteikia galimybę tiesiogiai užduoti klausimus Graikijos valdžios atstovams. Na ir dėkojame, kad atvykote pas mus, ponia Kristohoidis. Prašom jums žodis. Thank you, Mrs. Gal. Κυρίες... Ačiū, ponia Gal. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ε, ponios ir ponai, dėkoju už galimybę atvykti į jūsų komiteto posėdį. Kaip savo šalies, Graikijos atstovas, turiu išsakyti poziciją e, dėl migracinių problemų ne tik Graikijoje, bet ir Europoje. Ir norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė yra aiški, norėčiau tą nuomonę jum aiškiai pateikti ir pabandyti apžvelgti situaciją Graikijoje iš visų pusių, kad jūs suvoktumėte, kokia yra problema ir kad galėtume visi bendromis pastangomis e, Graikijoje esančias e, problemas išspręsti. Išgirsite iš mano lūpų visą tiesą. Ir aš norėčiau, kad išklausytumėte viską, ką jums pasakysiu. Dabar Graikijoje susidurėme su labai rimtomis problemomis. Tai yra humanitarinė krizė. Kasdien jau ne vienerius metus Graikijoje susidurėme su didelės, didelės apimties humanitarinė krize norėčiau pabandyti apibrėžti, kokio dydžio ta krizė. 2008 metais Graikijoje buvo sulaikyti Šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai nelegalių migrantų. 2009 metais 127 tūkstančiai nelegalių migrantų, 2010 132 tūkstančiai migrantų, 2011 100 tūkstančių nelegalių migrantų. Tai yra nelegalus migrantai, kurie buvo sulaikyti, bet yra daug tokių, kurių ir nebuvo sulaikyta per Graikiją. E, patenka 90 procentų visų nelegalių migrantų į ES. Štai kokio dydžio yra problema. Ir norėčiau, kad e, jūs savęs paklaustumėt, kokia valstybė, kokia turtinga, organizuota jinai bebūtų, gali tinkamai tokius didelius migrantų srautus suvaldyti. 300 žmonių kasdien kerta mūsų sienas. Ar tai yra mm, per, per jūros ar mm, per jūros pasienio punktus ar per kelio pasienio punktus. Taigi 300 žmonių kasdien patenka į mūsų šalį. Tai yra humanitarinė problema, tai yra saugumo problema, 240 km tęsiasi Graikijos, tęsiasi Graikijos sausumos sieną, turime ir jūros e, sieną. Per praėjusias keletą dienų per Prancūzijoje vykstančią rinkimų kampaniją girdėjome apie tai, kad e, Graikija yra kaip ir Graikijos sienos kaip ir nesaugomos, kad per jas nelegalus migrantai patenka į Europą. Kai kalbame apie Graikijos jūrinės sienas, Turkijos, m, mm, turkai piliečiai perveda, pergabena per jūrinę sieną, tiksliau sakant, tiesiog ant tokių, su, su tokiomis mm, valtimis paleidžia uh, labai daug moterų, vaikų ir vyrų į jūrą ir mūsų gelbėjimo kompanijos turi tada e, tas moteris ir vaikus išgaudyti iš jūros. Ir kai kalbame apie e, sienų apsaugą, tai neužtenka e, saugoti tik ES sienas. Reikia, kad ir kitos šalis savo sieną saugotų. Prieš dviejus metus komisarė Malstrom E, kalbėjo apie readmisijos susitarimą, bet dėja šis susitarimas su Turkija nebuvo pasirašytas. Žinote, kad Turkija yra šalis, kuris suteikia vizas e, migrantam. Yra skrydis iš Alžyro į Stambulą ir tie visi keleiviai, kurie atvyksta į Stambulą, iš Alžyro tada patenka į Graikiją. Dabar Turkija yra numačiusi skrydžius iš Somalijos ir vizų taip pat nereikalauja. Bet kaip mes galime apsaugoti savo sienas? Mes Aišku, kad turime savo sienas saugoti, bet ką mums daryti, jei mūsų kaimynai visiškai nesirūpina savo sienų saugumu, o moteris, vaikus, e, pažeidžiamus asmenis tiesiog išleidžia, palieka likimo valiai ir mums tenka jais pasirūpinti. Taigi norėčiau paklausti, kaip žmogiškai tokią didelę humanitarinę krizę galima suvaldyti. 90-aisiais metais, praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį, 20 tūkstančių albaniečių, slėpdamėsi nuo savo režimo, nuvyko į Italiją. Ir tada Italija e, paskelbė ypatingą padėtį. 1999 metais Aš jau buvau ministras ir mes turėjome problemų su milijonu albanų. Įsivaizduokite tų problemų, su kuriomis mes susidurėme mastą. Įsivaizduokite jų apimti. Aišku, galima retoriškai ginti žmonių teisės, Bet reikia tas teisės ginti ir praktiškai. Ir aš kaip ministras privalau, privalau remdamasis Graikijos įstatymais ir ES teisė apsaugoti šių migrantų teisės, su kuo tai susiję tai susiję ne tik su migrantų sulaikymu, tai susiję ir, sveikatos, ir su visuomenės sveikatos, ir su daugeliu kitų aspektų. Ir aš norėčiau paklausti, kada žmogus jaučiasi saugiau, kai jis yra organizuotame pabėgėlių prieimimo centre, ar kai tiesiog yra gatvėje tūkstančiai tokių mm, žmonių, tokių migrantų yra gatvėse ir susiduria su įvairių E, kriminalinių gaujų atstovais, su narkotikais ir kitais nusikalstamais dalykais. Kaip tada su tų žmonių teisėmis? Kaip tada su žmogaus teisėmis apskritai? Norėčiau taip pat pasakyti, kad Graikija yra pasiryžusi saugoti savo sienas, jinai remia Šengeno susitarimus. Bet mes manome, kad tokių atskirų veiksmų neužtenka. Norėčiau priminti, kad buvo laikas, kai Danija uždarė savo sieną su Vokietija ir tada teisingumo ministras sakė, kad tai yra juoda pati juodžiausia Europos diena, bet noriu pasakyti, kad dabar Prancūzijoje vyksta rinkimai, e, sustiprėjo e, ekstremistiniai dešinieji judėjimai ir Europoje iš tiesų yra juodų dienų. Ir reikia ne tik pavadinti Graikiją e, nelegalių migrantų tramplinų, reikia siekti spręsti tokius klausimus ministrų taryboje. Rytoj vyks TVR ministrų taryba ir e, tikėtis, prašyti iš komisarės Malstrom, kad, kad būtų pasirašyta readmisijos sutartis su Turkija. Nuo 2010 metų lapkričio iki 11 spalio vyko sausumos operacija, kuri vadinosi Rabbits. Vokietijos ir Niderlandų policijos atstovai netaikė negražinim, netaikė gražinimo principo, nes galvojo, kad tie nelegalus migrantai turi gauti tarptautinę apsaugą kas šiandien vyksta Graikijoje. Graikija turi sieną, ES išorės sieną su tokiomis kaimininėmis valstybėmis, kurios savo sienų visiškai nesaugo ir leidžia savo piliečiams patekti į Turkiją, o m, mm, iš Turkijos e, tie nelegalus asmenys, nelegalus migrantai patenka į Graikiją, tai yra į Europos Sąjungą. Kai kalbame apie sienų apsaugą, kai kalbame apie e, nele, e, sieną skirtų, kir, kertančių asmenų teisų apsaugą, Aš netik esu politikas, aš turiu ir asmeninę patirtį, aš pats esu migrantas, mano tėvai buvo migrantai. Buvo politiniai pabėgėliai, pabėgę iš Turkijos ir atvykę į Graikiją. Ir aš suprantu, ką reiškia palikti savo tėvynę. o kad dar labiau atverčiau jum akis į problemas Graikijoje. Noriu pasakyti, kad tie, kas kerta sausumos ar jūrų sienas, e, tiesiog šoka, e, kirzdami jūrų sieną, tiesiog šoka į vandenį su savo vaikais ir tada tie žmonės arba išgaudomi ir jie atvežami į regiono, jie savo norų vyksta tada į regiono policijos punktus. Daugelis jų suplėšo savo asmens dokumentus, nesako, iš kokios valstybės yra atvykę komisarijate, policijos komisarite, jie gauna dokumentą. E, ir turi per 30 dienų palikti Graikijos teritoriją. 150 tūkstančių tokių asmenų yra sulaikyta. Jie gaudami tą laikiną dokumentą, tą pačią dieną sėda į traukinį, vyksta į Atenus, o ten jau jų laukia įvairios nusikalstamos grupuotės, mafija. Ir tie asmenys toliau nelegaliai lieka mūsų šalyje, gyvena baisiomis antisanitarinėmis sąlygomis ir dirba tom nusikalstamom gaujom. Ir visi šie žmonės yra Atenų centre. Istorinis centras yra visiškai suniokotas. Turistai į Atenus nebevyksta, seniau, kur buvo turistų labiausiai lankomos vietos, lankytojų nėra. Atenų centro gyventojai bėga iš Atenų centro, nes smurtas, prostitucija, nes ten įsitvirtino smurtas, prostitucija, narkotikai. Kasdien susidurėme su šiais reiškiniais ir klausėme, kodėl policija nieko nedaro. Kodėl tie nelegalus migrantai vis tebėra Atenuose. Todėl, ponios ir ponai, todėl, kad jokia ambasada, joks konsulatas nebendrauja, nebendradarbiauja su mūsų valstybė, su mūsų valstybės atitinkamomis institucijomis. bet reikia nepamiršti, kad sulaikoma labai nedidelė dalis asmenų, o kiek dar didesnė dalis yra nesulaikyta. 2000-2500 200 tūkstančių ar 250 tūkstančių asmenų yra sulaikoma, bet dar daugiau yra nesulaikyta. Kaip tada apsaugoti juos kaip apsaugoti jų teisės, nes mes turime pareigą padėti tiem žmonėm, žmonėm, kuriem reikia tarptautinės apsaugos dėl religinių ar kitokių motyvų. Mes jau pradėjome imtis tam tikrų priemonių. Ir čia kaip politikas ir ministras norėčiau šiek tiek mm, pakritikuoti ir mūsų valstybę, kad per vėlai buvo imtasi visų reikalingų priemonių, per vėlai buvo mm, pasinaudota esamomis galimybėmis mes vėluojame dviem metais, mes turime prieglopščio agentūrą, turime mm. prieimimo centrus, Pirmasis toks centras bus užbaigtas iki metų pabaigos. Noriu pasakyti, kad visos mūsų pastangos uh, spartėja, bet turime imtis dar platesnių veiksmų, kad išspręstume esamas problemas. tie asmenys, kurie, tie nelegalus asmenys, kurie yra Graikijoje, didelė jų dalis nueina į nusikalstamas grupuotės ir jų nebeįmanoma integruoti į visuomenę. Aš tapau ministru prieš mėnesį ir manau, kad turime sakyti štai ką. Nuo to momento, kai kertamos Graikijos sienos, asmuo nebeturi turėti teisės laisvai judėti po Graikiją. Čia nekalbu apie asmenis, kuriem taikoma tarptautinė apsauga. Čia turiu galvoje kitus nelegalius asmenis. E, tokie žmonės kirtę Graikijos sieną atsidurs prieglopščio e, atitinkamuose pabėgėlių centruose, kurie bus uždari ir kuriem bus garantuotos e, atitinkamos žmogaus teisės ir orumą gerbiančios sąlygos ir bus e, tvarkomi jų dokumentai, aiškinamasi jų situaciją, kad būtų galima tokius žmonės gražinti į jūsų kilmės šalį. Ir kai e, pateikėme tokią informaciją, atsirado vis daugiau norinčių grįžti į savo kilmės šalis. Yra 15 dabar narių kalbėtojų sąraše, o liko tik tai pusvalandis diskusijoms. Taigi prašau visų kolegų kalbėti nelgiau nei dvi minutės, nes priešingą atveju nebus įmanoma išklausyti visų ir neliks laiko atsakymams. Išvardinsiu pavardės. Morais, Mrs. Weber, uh, Mr. Chrysogelos, uh, Mr. Kirkhope, uh, Mr. Triantafilides, Mr. Papanikolaou, Mr. Diaz de Mera, Mr. Iacolino, Mrs. Hirsch, Mr. Ilchev, Mrs. Grisbeck, Mr. Claes, Mrs. Romero-Lopez, and Mrs. Rolzas. That's, uh, that's all. So I close the list. Mr. Tiek. Pirmas bus atil pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ministrė. Aš turiu pasakyti, kad bent jau kalbant EPP frakcijos vardu, esu šiek tiek nustebęs, kad jūs atvykote, kad suradote laiko ateiti pas mus į komitetą. Nežinome, kad esate labai užsiemęs rinkiminėje kampanijoje, kuri dabar vyksta jūsų šalyje. Na ir jūsų kalba biškis truputį skambėjo kaip priešrinkiminė kalba. Nenorime sudaryti įspūdžio, kad šis posėdis yra skirtas e, Graikijos vyriausybės veiksmų per pastaruosius trejus metus prieglopščio politikoje pasveikinimui. Dėja, taip nėra. Mes e, pripažįstame, kad Graikija susidūrė su sunkumais, tikrai ne, nelengvais dėl imigracijos ir prieglopščio. Bandant pasirūpinti, kad tai būtų ne vien tik Graikijos problema, bet visos Europos problema. Ir aš manau, kad šis komitetas uh, to visuomet siekė pastaraisiais metais. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Mūsų komitetas visuomet rėmė Europos komisijos palaikymą dėl Graikijos prieglopšio veiksmų plano. Deja, šis planas nebuvo įgyvendintas taip sklandžiai, kaip mes tikėjomės, tačiau labai džiaugiamės, kad yra ir susidomėjimas ir yra teikiama finansinė parama šiam planui. Mūsų komitetas taip pat pritarė tam, kad būtų įsteigta EZO agentūra, kuri irgi susijusi su tuo, kad Graikijai padedama įgyvendinti prieglopšio veiksmų planą. Taip pat lankėmės Atenuose, žiūrėjome, kaip yra įgyvendimas Dublino reglamentas. Nes su Graikija elgiamasi nesažiningai. Na ir mes manome ir piliečių laisvų komitetas mano, kad ir toliau reikia paremti Graikiją dėl labai aiškių priežasčių. Mes manome, kad šis iššūkis nėra vien tik tai graikų problema, tai yra visos Europos problema. Mes manome, kad Graikija ir taip prisima nemenka atsakomybę, turi tą atsakomybę jie parodyti ir taip pat manome, kad Graikija nusipelno Europos solidarumo ir kol kas dėja to solidarumo Graikija negavo. Ačiū, ponas Morajas. Ministre, dėkoju, kad atvykote šiandieną. Aš e, savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, jo Graikija tikrai susiduria su spaudimu ir uh, jūsų kalbos turinys tai įrodė. Ne pirmąjį kartą yra kalbama apie Graikijos padėtį ir apie problemos mastą, kuris tikrai yra milžiniškas. Ir dabar mums būtų paprašiau, paprasta tiesiog susitelti ties vienos valstybės krize ir Bet mes suprantame, kad jūs atvykote čia, kad mūsų išklausytumėte, kad išsiaiškintumėme, kas yra tas solidarumas. Aš pritariu daugam, ką sakė ponas Busutil. Šiandieną mes kreipėmės į Jūs, įvykus praeitą savaitę sutikimui su komisarė Malstram, kur buvo akcentuojama, kad Graikijos valdžia turi imtis daugiau veiksmų ir tai yra tik tai viena paveikslo dalis. Solidarumas reiškia įvairius dalykus. Tai reiškia, kad reikia dirbti su komisija, solidariai, tvarkant migracijos politiką. 375 milijonai eurų pabėgėlių fondui skirtas finansavimas. Tai yra tik tai paveikslo dalis. Yra ir kitų strateginių elementų. Dublino antrasis reglamentas, kuris yra labai reikalingas. Ponas Busitel minėjo Frontex agentūrą. Parama Frontexų nėra pakankama. Yra bendra prieglapšio sistema kuri turėtų įsigalioti iki 12 metų, tai tikrai padėtų. Kol kas dėja sistema nėra įsigaliojusi. Taigi yra daug elementų, kurie būtų padėję Graikijai, bet jų trūksta. Ir aš jūsų apibendinamoje, baigiamoje kalboje norėčiau išgirsti, ką jūsų manimų galėtumėme padaryti mes tam, kad Graikijoje situacija pagerėtų, nes iš ties yra krizė situacija norime, kad e, jums išėjus po susitikimo mes žinotumėme, ką mes turime daryti tam, kad įrodytumėme, kad yra Europos krizė, ne Graikijos krizė. Taip pat norėčiau paminėti žmogaus teisų padėtį. To negaliu palikti nuo šaly, nes tai yra reali problema, kuri turi būti paminima šiame kontekste, nes situacija reali. Tačiau mes dirbame su komisija iškodami sprendimų ir norėtumėme išklausyti jūsų plačiau ir sužinoti, ko jūs norite iš mūsų solidarumo klausimų. Ačiū, e, ponė Hirš. Ačiū, ministrė. Dėkoju, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Jūs labai gyvai apibūdinote sunkumus, su, kuri, kuri, su kuriais susidurėte santykiuose su Turkija. Suprantu, kad reikia susi, susitvarkyti su didžiuliais migrantų srautais. Aš esu iš Vokietijos ir mano šalis turėjo panašios patirties, kai Balkanų karo metu daug per trumpą laikotarpį atvyko pas mus migrantų, tačiau mums pavyko numatyti tinkamas prieglopšio procedūras ir jas įdėkti, nes kai kas nors atvyksta, nebūtinai iškart žinai, ar tam žmogui reikia prieglopščio ir jis privalo jį gauti. Ar tai žmogus, kuris patenka į nelegalių migrantų kategoriją. Aš manau, kad įvairios valstybės narės turi prisimti atsakomybę ir įgyvendinti sąžiningą ir veiksmingą prieglopšio politiką. Na ir ES kalbam apie solidarumą, tai yra europinė problema, turi būti numatomas finansavimas, įkurtas fondas ir numatomos lėšos tam fondui. Junktinių tautų vyriausiasis įgaliotinis, kiti patyrę pareigūnai sukaupę daug patirties prieglopšių politikos srityje, jie pasiūlė pagelbėti Graikijai siekiant, paža siekiant pažangos. Žinau, kad solidarumas turi būti susijęta su atsakomybė, tik tokiu būdu galima išspręsti problemą. Nepakanka tiesiog kaltinti trečiasias šalis, nes mes turime pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie atvyksta, kad su jais būtų uh, elgiamasi tinkama. Taigi aš norėčiau išgirsti jūsų vertinimą dėl to, kokių lėšų jums reiks ir ką mes galėtumėme jums pasiūlyti ir kad jūs galėtumėte paspartinti savo pastangas, nes tai galėtų tapti pavyzdžių, rodant kaip galima bendradarbiauti, tai galėtų būti apskritai europinis bendradarbiavimo modelis. Στατσέλος. Πράγματι το θέμα της μετανάστευσης όπως εμφανίζεται στα σύνορα της Ευρώπης που... Kalbant apie migrantų srautus, kurie vyksta į Graikiją, tai aišku yra ne tik Graikijos problema, bet ir Europos problema ir reikia ją spręsti ne tik Graikijos lygmenių, bet visos sąjungos lygmenių. Uh, Europoje kalbame apie solidarumą. Na ir žaliųjų frakcija mano, kad Graikija turėtų pasinaudoti tuo solidarumu ir surasti tinkamą sprendimą. Kalba eina apie didžiulius migrantų srautus ir Graikija yra įvairių krizių kryškelėje. Taigi reikia pasirūpinti, kad tie žmonės e, ne, neužstriktų Graikijos pasienyje, kad jie galėtų keliauti Europoje ir Aš manau, kad per pastaruosius mėnesius kol kas mes nematome jokių pozityvių signalų nei iš Graikijos, nei iš Europos. Nes nevyriausybinio organizacijų vertinimu tie asmenys, kurie prašo, gali prašyti prieglopšio, jeigu atitinka tam tikras sąlygas. Ir tai gali sumažinti šiek tiek ir migrantų srautus. Taigi Graikija galėtų pritaikyti tam tikras priemonės. Nes faktiškai Graikijoje yra tam ištisi kvartalai, kurie susiduria su tokiamis problemomis. Ir yra neonaciškai nusiteikusių grupuočių, kurios išnaudoja tuos žmonės. Ir mes turėtumėme kažkaip pagerinti situaciją tuose kvartaluose, pagerinti gyvenimo sąlygas ne tik migrantams, bet ir patiems graikams. Aš manau, kad valdžios atsakomybė čia yra labai svarbi. Neonacijai užsima tokių imigrantų reikalais, kai tuo tarpu Graikijos valdžia turėtų tą darbą atlikti, turėtų įsikišti ir neleisti kad ksenofobai paleistų rankas į darbą. Taigi mes negalime tūkstančių žmonių sugražinti į jų šalis, kol nesurasime sprendimo, kol neišklausysime visų nuomonės, kol nesurasime sprendimo, negalėsime jų ap apsaugoti. Taigi reikia įtraukti ir vietos bendruomenės ir rasti tinkamą sprendimą ne tik graikams, bet ir imigrantams prieklopšio ir imigracijos rytyje reikalinga europinė politika. Uh, Madam President, um... Ponas Kirchopas, ponia pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad aš esu vienas iš tų, kuris nekaltai e, pateko į rinkimų posėdį. Aš pritariu ponui Busitilui, aš nenoriu į tokią politiką kištis, noriu pakalbėti apie tai, kas mano nuomonė yra bendri objektyvūs klausimai, kuriuos analizuoja šis komitetas jau kurį, kurį laiką. Kiek tai susijęs su prieimimo, pabėgėlius prieimimo sąlygomis Graikijoje ir tuo, kaip Graikija, esant bet kokiai vyriausybei, stengia spręsti šias problemas. Pirmiausia, Graikija nėra vienintelė. Ji turi konkrečių problemų, apie kurias žinome šiuo metu, mes užjaučiame ją ir galbūt galime padėti. Bet kitos šalis taip pat susidūrė su didelėmis problemomis dėl didelių atvykstančių žmonių skaičiaus, prašančių prieglopščio ir e, jiems taikomos prieglopščio procedūros. Kai kurios šalis dar mažesnis negu Graikija yra čia atstovaujamos ir proporcingai e, palyginti su Graikija daugiau žmonių turėjo priimti ir e, su jais tvarkytis. Klausimas nėra susijęs tiek su to, kiek su kokybės standartais, kurie yra taikomi, koks bebūtų e, tų atvykstančių žmonių skaičius. Deja, pagal mano informaciją, ES apskritai stengiasi kiek galima padėti ne tik Graikijai, bet ir kitoms šalims. Ne visada iki galo sėkmingai. Liūdna man yra tai, kad Graikija pakliuvo į situaciją, kur e, kokybės standartai sumažėjo tiek ar nepasiekė pakankamo standarto, kad e, jie negali dalyvauti e, Dublino 2 dalimi. Tikiuosi, kad būsimoji Graikijos vyriausybė ištaisys situaciją, nes Europai irgi nieko gero šiame komitete ir plenarinėje sesijoje dažnai diskutuojame šiais klausimais ir dažnai smerkėme ES valstybę narą dėl to, kad nesilaikomi standartai. Kaip galima pasiekti pažangos, jeigu tokia situacija egzistuoja? Ne vienas iš mūsų nėra tobulas. Aš esu iš šalies, kuri, kaip jūs žinote, tam tikrų mastų yra už ES migracijos ir prieaušio harmonizavimo ribų Tačiau standartai ir kokybė yra šiek tiek kitoks dalykas. Kaip sakiau, galime padėti Graikijai, tačiau pati Graikija taip pat turi pagerinti prieimimo sąlygas, turi įdėkti geresnės įspėjimo sistemas ir taikyti tinkamas sankcijas atitinkančios pagrindinės teisės, kurių laiko turi laikytis visos ES valstybės. Ačiū toliau, ponas e, Kriantė Filidės. Dėkui, ponė pirmininkė. Išklausėme, gerbiamas ministrė, jūsų argumentų. Išklausėme, kaip jūs pristatėte situaciją. E, problema, nelegalių migrantų problema Graikijoje nėra Graikijos problema, tai ES problema ir Graikija viena jos negali išspręsti, dėl to prašo ES pagalbos ir solidarumo. Norėčiau paklausti, gerbiamas ministrė, štai ko Europos parlamente mes nemažai dėmesio skiriame solidarumui. Kokio solidarumo mechanizmo jūs norėtumėt, kad Graikija galėtų išspręsti šias problemas? Taip pat norėčiau paklausti, kokios priemonės jum atrodo būtinos, kad e, kalbant apie prieglopščio prašytojus, užtikrintume jam tinkamas sanitarinės saugos būsto e, ir kitas sąlygas. Kyla problemų samdant uh, darbuotojus į prieglopščio centrus. Ir tai aišku, esamų problemų nepalengvina. Taigi, jei neturite pakankamai darbuotojų, kaip jūs galėsite pasinaudoti ES lėšomis? Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiamas ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį likus dešimčiai dienų iki rinkimų Graikijoje. Labai svarbu, kad jūs galėjote šiandien čia atvykti, bet diskusijos, kai tiek nedaug laiko liko iki rinkimų, gali būti laikomos ir tam tikromis rinkiminėmis, politinėmis diskusijomis. Kalbant apie migracijos problemą Graikijoje, turiu pasakyti, kad čia dabar neturėtų įvairios politinės partijos leistis į ginčius, kaip geriausia šią problemą spręsti. Vykstant rinkiminiai kampanijai, Graikijoje kai kurios e, partijos imasi labai radikalių pozicijų. To neturėtume daryti Europos parlamente. Vieni siūlo užminuoti e, kai kuriuos pasienio regionus. Tikrai tokių argumentų neturėtume klausyti, nes tai visiškai nepalengvina nei viešųjų diskusijų, ypač kai rinkimai taip netoli. Norėčiau paminėti kai kuriuos skaičius, ponė ministrė. Nuo 7 iki 8 tūkstančių e, sienos skirtimų su Turkija buvo užregistruota 2009 metais, 2010 metais 40. 5 tūkstančiai asmenų kirto sieną, 11 55 tūkstančiai asmenų kirto sieną. Rabbit Poseidon operacijos buvo vykdomos, bet matome, kad Frontexo veiklos neužtenka ir todėl norėtume paklausti jūsų gerbiamas ministrė, ar jūs tenkina Frontex teikiama parama Graikijai. Dar vienas dalykas gerbiamas ministrė, norėčiau, kad man atsakytumėt į tokį klausimą. Turkija nebeprašo e, vizų Sirijos ir Šiaurės Afrikos, iš Sirijos ir Šiaurės Afrikos piliečių. Ir tą patį ketina daryti su Irano piliečiais. Jei mes kaip europiečiai neįsikišime, pirmininkė sako, turiu nutraukti kalbėtoją, kalbėtojas nori tęsti toliau. Taigi, jei leisime Turkijai taip toliau veikti, tai ES tai turės rimtų pasiekmių. Ministras taip pat išsakė kritinių pastabų ir vyriausybės, Graikijos vyriausybės politikos atžvilgių, bet aš manyčiau, kad reiktų nedelsiant priimti visus reikalingus darbuotojus E, į prieglopščio centrus, kad būtų galima spręsti. Kad būtų galima spręsti šias problemas. Uh, Jeigu norime, kad visi pasisakytų, tai turi visi kalbėti trumpiau, nes kitaip nebaigsime šio klausimo svarstymo iki keturių valandų. Būsiu griežta ir po dviejų minučių nutrauksiu kiekvieną iš jūsų. Su koordinatoriais aš buvau dosni, bet dabar prašom laikyti skirto laiko limito. Ponas Dijas Demera. Ačiū, ponia pirmininkė. Britai neturi ironijos monopolijos kadangi čia jau buvo kalbėta ironiškai. Aš kalbėsiu paprastai ir aiškiai. Ministra, kai jūs buvote buvo pono Papandrėjo vyriausybės narys, jūs dirbote migracijos srityje. Pagal jūsų skaičius, kurie, su kuriais aš nesutinku, E, jūs esate pono Papademoso vyriausybėje ir nesate atsakingas už e, imigracijos klausimus, bet atvykote į šį parlamentą. Tuo metu, kai netrukus pas jūs e, vyks rinkimai. Na, svarbiausia, ką aš noriu pasakyti. Ką jūs norite kad parlamentas padarytų? Kokiu tikslu jūs atvykote į Europos parlamentą? Jūs pripažinote, ką mes aiškiai supratome, sakydamas daugiskaita, kad mes labai pavėluotai e, reaguojame ir neišleidžiame pinigų. Ką jūs norite, kad mes padarytume? Mes mėgstame Graikiją, mes rodome solidarumą, tačiau norime, kad Graikija pati save valdytų tinkamai. Ar galite atsakyti šį klausimą? Ko jūs teikitės iš Europos parlamento? Nepamirškite, kad aš esu ispanas iš vakarų Europos, o jūs iš viduržemio jūros rytų. Yra keturi fondai prieglopščio integracijos sienų fondai Taigi, atsakykite į klausimą. Ponas Jekolino. Ačiū, ponė pirminkė. Ministrė. Per plenarinę sesiją praėjusią savaitę aptarėme krizę Graikijoje e, migracijos srautų prasme, kurie yra smarkiai padidėję, kai kalbame apie šalis, kurios patiria migracijos srautus viduržėme jūroje, tai turime galvoje Graikiją, Malta ir Italija. Mums reikia daugiau solidarumo ir reikia daugiau atsakomybės, kaip sakė kolegos, ištekliai e, tu, turimi Graikijos vyriausybės turėtų būti e, valdomi geriau ir greičiau. Jeigu pažiūrėsime imigrantų readmisiją, tai yra vienas klausimas. Ir struktūros ne visada būdavo adekvačios, kad susidorotų su migrantų srautais. Sienų apsauga turi užtikrinti visiems piliečiams saugumą. Jūs turite ilgą, ilgas sienas. Na, jeigu trauksime salas, tai turbūt bus sienos ilgesnės negu Italijoje. Žinoma, reikia e, Europos veiksmų, reikia dvišalius sustarimus su trečiosiomis šalimis, bet galbūt galėjote tai daryti, tuos siekti, kai buvote migracijos ministras. Galbūt ir dabar galime daugiau kažką padaryti. Europai reikia dvišalių susitarimų su trečiosiomis šalimis, kad jie galėtų stabdyti tuos migracijos rautus. Kitaip e, diskusijos kaip ši daug nepadės. ir bus ganėtinai tuščios. Taigi, ko jūs norite iš Europos? Ačiū. Ponas Ilčiavas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ministrė. Kaip kaiminės šalies, Bulgarijos atstovas, kuri ketina įstoti į Šengeno zoną, aš klausiausi jūsų e, gana atsargiai nusiteikęs. Aš nesu optimistas. Manau, kad jeigu būtumėte dirbę geriau, turėtumėte ir geresnius rezultatus. Turite sąžiningai pripažinti, kad e, dauguma problemų kyla iš Turkijos. Turkija nenori pasirašyti readmisijos susitarimų. Ir kokia prasme priimti migrantus, e, juos maitinti, renkti, jeigu tie srautai nekiek nesikeičia. Turkija turi problemų su kurdais, tačiau įleidžia kurdams vykti į Bulgariją ir Graikiją, tūkstančiams jų. Norėčiau e, pasakyti, kad Malta, Italija, Ispanija turi problemų, tačiau ne viena iš jų neturi sausumos sienų su Turkija. Ir būtent čia ir yra problema. Ačiū. Pone Grisbek. Dėkui, dėkui, ponė ministrė, kad atvykote paaiškinti mums apie situaciją Graikijoje. Aš ateinu iš, aš esu iš valstybės narės, kurioje rytais ir vakarais visat e, kalbama apie sienų pralaidumą ir apokaliptiškai pristatomos pristatoma situacija Europos Sąjungoje, kad tai pasitarnautų kaip priemonė patraukti rinkėjų balsus per rinkiminę kampaniją. Mano pozicija nėra tokia. Situacija Graikijoje yra labai sudėtinga, bet jinai ir jinai svarbi ne tik Graikijai, bet ir visiems, visoms ES valstybėms. Tai yra problema ne tik Graikijai, bet ir mums visiems Ir problema taip pat yra ir pagrindinių teisių gerbimas. Nes Europa pirmiausia asocijuojasi su pagarba žmogaus teisėm. Mes turime e, rimtą atsakomybę prisimti. Ta turi padaryti valstybės narės, e, konsulinės tarnybos žinome, kad per Turkiją kaip tranzitinę šalį tūkstančiai nelegalių migrantų patenka per Graikiją Europos Sąjungą. Reikia, kad prieglopščio sistema būtų tinkamai organizuota, kad jinai apsaugotų pagrindinę žmogaus teisės, reikia neužmiršti solidarumo principo tarp ES valstybių narių. Kalbant apie prieglopščio centrus, netrodo, kad jie atitinka ES minimalius tam keliamus standartus, o europinės lėšos, kurios buvo labai staigiai paskirtos, atrodo visiškai nesparčiai yra naudojamos Graikijoje. Tai norėčiau paklausti gerbiamo ministro, kiek realiai dabar tų europinių lėšų Graikija panaudojo ir norėčiau paklausti, ko jūs tikitės iš Europos parlamento, kokią pagalbą galėtume jums suteikti, kovojant su ta humanitarinė krize, kuri yra jūsų šalyje, bet kuri yra ir mūsų visų problema. Ja, dankiu. Ponas Kles. Ačiū, pirmininkė, ministrė. Išgirdome nemažai kritikos Graikijos vyriausybės politikos pusėn E, visiškai teisingos daugeliu atveju, tačiau reikia pripažinti, kad nemažai problemų sukelia tai, kad, kad Graikija turi gana ilgą sieną su Turkija. Ir aš nemanau, kad e, aš manau, kad galima kritikuoti Turkijos e, poziciją. Daugelį metų Turkija nesutinka pasirašyti gražinimo susitarimo, e, naudodama šantažą, kad gautų bevizį režimą Turkijos piliečiams, nors čia šie klausimai yra visiškai skirtingi. Tačiau Turkija vis tiek juos abu e, sieja. Manau, kad nepriimtinė, kad šalis kandidatė taip elgtųsi. Ir turime padaryti labai rimtą išvadą neįmanoma toliau tęsti tokiu pagrindu e, santykių. Pakertamas visas šagino susitarimas ir vis labiau aiškėja, kad esame šengeno sistema neveiksni, kuomet politinės valios trūkumas e, vis dar išlieka saugant išorės sienas. Pane Lopes. Ačiū, pana pirmininkė. Ministrė, aš esu iš Ispanijos. Taip pat ir norėčiau pasakyti, kad kai aiškinate savo problemas, e, kai maži laiveliai, nepataros laiveliai atplaukė į Graikiją, tai mes e, Ispaniją turėjome panašių problemų su Mauritanija, Maroku, Alžyru. Visos šios šalis ir arti Europos e, sąjungos, mes rengėme radarų, elektroninės sistemas. Ir dabar, skirtingai nuo Graikijos ir rytų viduržėme jūros, turime pasakyti, kad neramumų ir e, karų bus toje e, Graikijos pusėje ir viduržėmio jūros baseine ir todėl reikia rimtai žiūrėti šios problemas, jos niekur nedings. Tuo pat metu ES turi skirti specialią programą, kuri imtųsi šių klausimų sprendimo. Graikija e, susiduria su problemams, kurios yra problemos visai ES. Dėkoju pono ministrui, kad atvyko šiandieną į mūsų posėdį ir kad e, sureagavo į mūsų komiteto kvietimą. Turime nepamiršti, kad būtent mūsų komitetas jūs pakvietė šiandien atvykti į posėdį ir aš norėčiau taip pat jums padėkoti už tai, kad jūs labai nuoširdžiai šiandien kalbėjote ir apibūdinote situaciją Graikijoje ir ką būtų galima padaryti, kad šią situaciją pagerintumėme. Norėčiau pasakyti, kad kalba eina apie atsakomybę ir turime nepamiršti, kad problema yra labai aktuali. Ir problema yra aktuali ir tai, kad jūs atvykote, jau įrodo tos problemos aktualumą. Ir kai kurie mano kolegos kalbėjo apie rinkiminę kampaniją ir panašius teiginius išsakė, tačiau aš manau, kad Europos parlamentui ir ypatingai mūsų komitetui labai svarbu detaliai išklausyti situacijos apibūdinimą. Ir tai yra klausimas, kuris yra gan dažnai, kurio gan dažnai piknaudžiaujama ekstremalių dešiniųjų tarpe mūsų parlamente. Na ir jūs išsakėte e, šiokios tokios kritikos, teigėte, kad tai ne vien tik tai Graikijos, bet ir ES klausimas. Aš manau, kad daugelis šioje salėje tam pritarė. Tačiau dauguma kolegų ir aš taip pat norėčiau užduoti klausimą, ar ES padarė viską, kad būtų sukurta tinkama migrantų srautų reguliavimo politika tam skiriamos e, tam tikros lėšos ir mano šalyje, tačiau nemanau, kad yra tinkamas darbo metodas ir kartais valstybės narės apsimetinėja ir aš čia norėčiau paminėti du elementus. Antrasis Dublino reglamentas ir aišku, čia valstybės narės turi tam tikrų interesų Yra readmisijos sutartis, kurios siekiame su Turkija, taip pat e, dėl vizų uždavimo. Ir, ponė pirmininkė, Graikijai dėl vizų problemų nekyla. Priešingai tai yra turizmo e, politikos dalis. Tačiau mes konstatuojame, kad ES nereaguoja pakankamai bandant išspręsti problemą iš pagrindų. ES nėra pakankamai investavusi į įvairias šalis, kuriuose vyksta arabų pavasario įvykiai. Dėkoju. Deja, diskusijų tęsti tokiame triukšme negalime, taigi prašau visus susėsti. Turime tęsti darbą. Dabar vėl žodį suteiksiu ministrui ir prašau jo kalbėti kiek galima trumpiau. 5-10 minučių jums skiriu, žinau, kad nebus lengva, bet tuoj turėtų prasidėti balsavimai. Taigi, ministrė, prašau pasistengkite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paliesti politinę situaciją. Aš ir pats esu e, deputatas, e, nors dabar dirbu ministru, bet Graikijos parlamente einu ir parlamentario pareigas. Ir norėčiau labai tiesiogiai, kaip ir, tiesiai kaip ir jūs man sakėte, atsakyti jūsų klausimą. Pone Demera, jūs mane kvietėte, aš nelabai suprantu, ką jūs turėjote menyje. Aš turėjau darbų sukūryje atvykti jūsų komiteto posėdį ir pristatyti situaciją. Taigi aš norėčiau, kad jūs atsimtumėte savo žodžius, nes juk galiausiai jūs mane įžeidėte. Aš čia atvykau ne tam, kad kažką pasakočiau. Aš atvykau, kad papasakočiau tiesą, pristatyčiau faktus, kad visi žinotų, kas vyksta ir tai, kas yra susiję su rinkiminė kampanija ir panašiai, tai yra visiškai skirtingi dalykai ir aš norėčiau, kad jūs atsimtumėte savo žodžius, nes būtent jūsų komitetas mane pakvietė šiandien atvykti. Antras dalykas. Savo pasisakymę aš rėmiausi faktais ir bandžiau pasakyti visą tiesą ir dėl to jūs mane šiandien ir pakvietėte, kad aš pristatyčiau tiesą. Ponas Morais man uždavė klausimą. Ponas Demari e, būtent klausė, ko aš norėčiau iš Europos. Vėlgi jūs e, uždavėte man klausimus ir lėtėte dvi šalių susitikimų klausimą, tačiau nuo 2002 metų dvišalis susitarimas su Turkija. Veikia. Ir mes 11 metais gavome gausybę, patikėme gausybę prašymų dėl readmisijos. Daugiau kaip 3000 e, klausimų, tokių atvejų buvo apsvarstyta Na ir apie ką mes čia kalbame, apie kokius dvišalius susitarimus turime susitarimą su Bangladešu, Pakistanu, su visomis Azijos šalimis, Iraku. Saudo Arabija, nes, Saudo Arabija nesnei pasirašėme susitarimą, taigi dvišaliai susitarimai egzistuoja faktiškai su visomis šalimis. Na ir kasdien mes bendraujame su Magrebo šalių ambasadomis, kur, na, problemos yra pačios rimčiausios, aktualiausios. Taigi mes dėkojame poniai Maustriam už finansinę paramą, tačiau problemos neišspręsime. Įsteigia tris ar keturis pabėgėlių prieimimo centrus ir negalėsime patalpinti juose visų atvykusiųjų. Jų tai išspręsime tik problemos dalį, bet bendrai problema išliks, nes tai, kaip jau minėjau, tai yra tikrai europinė problema ir dėkoju, kad jūs tam pritarėte. Dabar dėl readmisijos sustarimo su Turkija. Jeigu nebus išspręstos problemos su Turkija, netgi jeigu problemos pavyks išspręsti mums, ir kolega Bulgaras pasisakė, jis irgi susidurs su ta problema, kai įstos į Schengeno zoną. Na ir aš tikrai labai daug kritikavau ir mūsų šalį, buvau savikritiškas ir sakiau, kad klaidų padarėme, reikės ištaisyti. Tačiau mes susidurėme su tam tikrais įsipareigojimais. Pone, Deme, pone Demera, jūs sakėte, kad aš buvau papadrėjo vyriausybės ministras, uh, kuris nebuvo kompetitingas imigracijos klausimais. Aš buvau atsakingas už imigraciją ir prieglopstį. Mes manome, kad prieglopščio klausimas yra Europos civilizacijos klausimas, žmonijos klausimas. Ir tai yra, tai patenka bendrai į visos migracijos politikos e, sritį. Dėl to mes ir įsteigėme imigracijos tarnybą. Na ir anksčiau aš buvau ūkio ir plėtros ministras, dabar jau mėnesį dirbu piliečių civilinės saugos ministrų. Taigi, ponė Diezdemera, jūs pasitikslinkite faktus. Ko mes norime iš Europos? Mes norime, kad būtų pasiekta pažangos e, derantis dėl redmisijos sutarties su Turkija. Taip pat norėčiau, kad būtų numatyti įsipareigojimai trečiosiam šalims, kai yra sudaromi susitarimai su ES tų trečiųjų šalių. E, kalbu apie tas trečiasias šalis, iš kurių ateina daugiausiai migrantų. Reikalinga, kad tie žmonės būtų reintegruoti į tą šalis kad jie galėtų iš naujo priimti, vėlgi susigražinti savo piliečius. Dabar tai yra, toje srityje niekas nėra daroma. Trečias dalykas. Mes įsisavinome ES fondų lėšas. Taip pat mes vėl atkūrėme pabėgėlių imigrantų prieimimo centrus Tačiau tai, ką turime dabar, to nepakanka, mums reikia papildomo finansavimo. Ir sieksime įsisavinti visas tas lėšas ir aš norėčiau padėkoti Europos komisijai, kuri patvirtino imigrantų prieimimo centrų e, administracinių išlaidų finansavimą. Dabar dėl memorandumo susijusios su Graikijos finansinėmis problemomis. Buvo teigiama apie tam tikras išlygas. Išlygas ir atlyginimus tų asmenų, kurie tvarko prieklopšio dokumentus. Ir Tai yra iš ties labai aktuolus klausimas. Mes reikalavome, kad ES valstybės narės ir ES komisija bei ES parlamentas keistusi informaciją, kad mes galėtumėme dar veiksmingiau imtis priemonių. Na ir galiausiai norėčiau čia visus jūs patikinti, kad visos pastangos, kurių imam, imamasi prieglapšio politikos srityje, mums leidžia spręsti dabar jau susikaupusius prieglopšio prašymo dokumentus. Jų yra 29 milijonai. Taigi, mes bandysime dabar irgi užtikrinti geresnės prieimimo sąlygas ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms. Tačiau mums kaip šaliai labai sudėtinga visą tai padaryti. Kalba eina apie socialinę taiką, apie žmonių ores gyvenimo sąlygas yra labai nemažai Graikijoje ir legalių imigrantų, kurie yra puikiai integravęsi. Tačiau jų yra maždaug vienas milijardas, milijonas. Tačiau dabar tai iš ties e, tie nelegalūs migrantai mums sukuria daug problemų. Mes nenorime, kad legalūs imigrantai išvažiuotų iš mūsų šalies. Taigi tie legalūs migrantai e, dirba, jų vaikai eina į mokyklas. 10 procentų gyventojų sudaro legalūs imigrantai. Ir yra 700 tūkstančių nelegalių imigrantų ir būtent jie mums kelia daugiausia problemų, taigi mes pasitelksime savo politinę valią kaip vyriausybė, Ir taip pat sustiprinsime vyriausybės pastangas tam, kad galiausiai ta problema būtų išspręsta kuo galima greičiau. Na ir aš norėčiau jūs visus pakviesti bendradarbiauti su mumis. Jūs įrodėte kad ir, ir jūs norite, kad mūsų užsibriežti tikslai būtų pasiekti. Ponės Dies Demera, viena minutė jums skiriama, nedaugiau. Muchas gracias, señora presidenta. Senor... Ačiū pirmininkė. Ministrė. Jūs daug kalbate, bet e, mažai ką pasakote. Šiame parlamente jūs turite taikstyti su kritika. Mes čia leidžiame žmonėms kritikuoti. Tas pats e, daroma ir Graikijos parlamente. Ir aš neatsimsiu nei vieno savo žodžio, nes aš tikrai nieko neižydžiau. Aš tikrai jūsų neįžydžiau. Ir tikrai nekviečiau jūsų atvykti į šio komiteto posėdį. Kai aš ruošiuosi rinkimams, vykdau rinkiminę kampaniją, aš sakau, aš likus dešimčiai dienų iki rinkimų sėdžiu namuose ir nevažinėju po Europos parlamentą ir ten daug kalbu ir nieko nepasakau. Jūs faktiškai tikrai neatsakėte, ministrai, mano klausimą. Ko jūs norite iš Europos parlamento? Ačiū. Pone Dėsdemera, ačiū. Viena minutė, viena minutė, ministrė. Uh. Ne, aš nekviečiau, e, negavau pakvietimo iš jūsų. Turėtumėt atsimti savo pasiūlymus, nes jūs e, man į lūpas įdedat e, tokius žodžius, kokiu aš nesakiau. Jūs pateikėte mano ketinimus, bet jie tokie nėra. Čia mes kalbame apie E, politinius dalykus ir būtent dėl politinių dalykų aš atvykau į Europos parlamentą. Aš labai išsamei atsakiau jūsų klausimą, pateikdamas keturis elementus, pasakydamas, kuo Europos parlamentas, Europos institucijos ir apskritai Europos Sąjunga galėtų prisidėti prie Graikijos krizės sprendimo. Uh, Dėkoju, gerbiamas ministrė. O dabar turėtume pradėti balsavimą. Gerbiamas ministrė, ačiū labai. Gerbiami kolegos, pradėkime balsuoti. Turime tris orientacinius balsavimus. Gerbiami kolegos, tie, kas išeinate iš salės, išeikite greitai ir be triukšmo nes vėluojame. So, the votes. The first vote is... Taigi, pirmasis klausimas, pirmasis balsavimas, orientacinis balsavimas dėl reglamento pasiūlymo. nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus. Taigi balsuojame dėl šio reglamento dalinio pakeitimo. Suteiksiu žodį pranešėjui, pranešėjas nenori nieko sakyti, tai balsuojame. Tada iškart vienas svarbus dalykas, balsuojant noriu paprašyti, kad komiteto nariai naudotųsi savo balsavimo kortelėmis Jei neturite kortelių, praneškite. Galbūt tada paprašykite, kad jum tas kortelės atneštų. Turime vieną narį neturinti kortelės. Taigi, balsavimą pradedame. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikę, primta. 27 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Elektroninis balsavimas. 27 pakeitimas. Du, trys PPE nariai per daug balsų, trim balsais per daug iš EPP frakcijos. Taigi, vis dar trim per daug. Kažkas iš jūsų turėtų atsimti dar du nariai, dar vienas liko. Gerai, dabar jau gerai. 30 už 27 prieš at 30 už 27 prieš priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Vėl per daug, vėl PPE per daug. Dar vienu per daug. Dabar gerai. Taigi, 20 už, 34 prieš, 3 susilaikė atmetame. 28 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromas, kompromisas antrasis iš trijų dalių, kas už pirmą dalį, kas prieš, kas susilaikė, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau, 11, 12 pakeitimas. 12 pakeitimas. 12 ir 50 pakeitimai tie patys, kas už. 12 ir 50, jie yra vienodi. Pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė Priimta. Keturiasdešimt devintas, kas už, kas prieš. Turiu pasitikslinti. 49 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. 26 už, 31 prieš. Atmesta. 51 pakeitimas ir žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, reikia pasitikslinti elektroniniu būdu. 52 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 30 už, 27 prieš, primta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Siūlote patikslinti, balsuojame elektroniniu būdu, balsuojame. Balsuoti baigiame. 30 už 20, 27 prieš, nieks nesusilaikė, priimta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pasitikslinkime, 54 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 27 už, 24 prieš, 6 susilaikė, primta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Konstatuojamosios dalis 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17. Kas už, kas prieš. Pasitikslinkime. 17. pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 25 už, 32 prieš, nieks nesusilaikė atmesta. 18. Kas už, kas prieš susilaikė priimta, Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devinioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau žodinis. Žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. 24 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 29. Kas už, kas prieš. 29 e, už, 28 prieš priimta. 7 pakeitimas. Už, prieš. Reikia pasitikslinti. Septintasis pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 27 už, 28 prieš, 2 susilaikė, atmesta. Ir toliau 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Balsuoti pradedame elektroniniu būdu 25 pakeitimas. Balsuokite. Balsuoti baigiame. 29 už, 28 prieš, nieks nesusilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuokite. Balsuoti baigiame. 51 už, 3 prieš, 3 susilaikė, sveikiname pranešėją. Toliau kitas balsavimas, orientacinis balsavimas dėl pranešimo projekto, dėl reglamento 562 2006 metų dalinio keitimo kad būtų nustatytos bendros išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės. Pone Weber, kaip pranešė, matau, nieko neturi ką pasakyti. Tai balsuojame. Toliau, taigi 17 pakeitimas už prieš atmestą, 42 už prieš susilaikę atmestą. Septintasis kompromisas, kas už? Patikrinti, galima patikrinti. Pradedame balsuoti dėl 42 pakeitimo. Keturiasdešimt antrasis pakeitimas. Kolegos paprašė patikrinti rezultatus, taigi tikriname, baigiame balsuoti. 24 už, 32 prieš. Niekas nesulaikė atmesta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dvyliktasis pakeitimas už prieš. Prašom kelti rankas. Dar kartą. Dvyliktas pakeitimas už prieš. Susilaiko patvirtintas. 65 kompromisas e, pakeitimas už prieš. Susilaiko atmestas pakeitimas 13, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 68 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 69 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 70 už, prieš, susilaiko, atmestas. 13 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 13 pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 16 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 17 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 pakeitimas, 5 dalis kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 14 kompromisas, pirmoji dalis, kas ir 78 pakeitimas, identiškai kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 19 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 14 pakeitimas, ketvirtoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 82 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 85 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Galime patikrinti. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. EPP vienu balsu per daug. Dabar gerai. Baigėme balsavimą. 32 už, 25 prieš. Patvirtintas. Toliau. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti. Pradedame balsavimą. Prašom balsuoti, baigiame balsuoti. 31 už, 25 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtintas. Toliau 86 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas, 20 panas Koelio. Pone pirmininkė, trumpas komentaras. Renatai Weber, EPP susilaikys balsuojant dėl 20 ir 6 pakeitimų, kad būtų suteikto visi įgaliojimai darybams su taryba. Nepaisant to, manome, kad kompromisas sprendimas 88 pakeitime yra. Ir norėtume, kad būtų 20 kompromisas patvirtintas kad e, būtų susteikti visi galiojimai daryboms. Balsuojame dėl 20 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. Toliau. 90 pakeitimas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. 91 pakeitimas už? Prieš? susilaiko atmestas. 92 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Taip, galime patikrinti, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 28 už, 28 prieš, vienas susilaikė. Taigi jis atmestas. 15 pakeitimas ketvirta dalis kas už. Prieš. Susilaiko, man atrodo, kad patvirtintas. 16 pakeitimas, pavadinimas kas už. Prieš. Susilaiko, patvirtintas. 16 pakeitimas, pirma dalis kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 94 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 93 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 25 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 16 antroji dalis už, Kas už? Prieš. Šešioliktas antroji, trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Keitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Ir toliau konstatuojamosios dalis. 19 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 18 už prieš susilaiko atmestas, pirmasis už prieš susilaiko patvirtintas, dvidešimtas už prieš. Reikia patikrinti 20. Pradedame balsuoti. Baigiame. 25 už, 31 prieš. Niekas nesusilaikė, jis atmestas. 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmestas. Antrasis už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 23 už, prieš, susilaiko, atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintas e, pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau tai dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Ir galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 47 už, 7 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau trečiasis orientacinis balsavimas šiandien dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų. Prašau, pana Morajas. Klausiu, pana Morajas, ar jis nori kalbėti? Ne. Tuomet galime pradėti balsavimą. 21 in favor. 121 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 18 pakeitimas už, prieš. Reikia patikrinti. Ir prašau narių aukščiau kelti rankas. Taigi dabar balsuojame dėl 18 pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigiamas. 23 už, 33 prieš, niekas nesusilaikė. Atmesta. Kelkite aiškiau, aiš, aiškiau rankas. Dabar aš, 19 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 20 kompromisas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 25 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 29 už, prieš, susilaikę, priimta. 30 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Dabar 26 pakeitimas už, prieš susilaikę, man atrodo, kad atmesta. 150. Tikriname 26 pakeitimas identiškas su 150 pakeitimu, taigi balsuojame dėl jų. Baigiame balsuot. 22 už, 34 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. 151 už, prieš, susilaikė, atmesta. 152 už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 ir 155 identiški kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 153 už, prieš, susilaikę atmesta. 156 už, prieš, susilaikę atmesta. 31 kompromisas už, prieš, susilaikę priimta. Dabar periname prie 32 kompromiso už, prieš susilaikę priimta. 28 pakeitimas. Už, prieš. Nėra aišku. Tikriname. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 32 už, 22 prieš, niekas nesusilaikė, priimta. Dabar 33 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 34 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 37 kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 192 pakeitimas, ar susiradote jį? 192 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 193 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 195 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 194 kas už, kas prieš. Tikrinsime. Balsuojame dėl 194 pakeitimo elektroniškai. Baigiame balsuoti. 31 už, 25 prieš, nieks nesusilaikė priimta. 38 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 39 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 40 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 41 kompromisas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 42 kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar periname prie 44 kompromiso kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 45 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 46 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 47 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 48 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 220 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 49 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 50 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Primta. 51 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 52 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Dabar 53 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 54 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 55 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 235 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 56 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Dabar 57 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Dabar periname prie 49 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 58 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 59 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 60 kompromisas. Ne, prieš tai 254 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinsime. Balsuojame dėl 254. Prašau. Baigiu balsavimą. 32 už, 22 prieš. Niekas nesusilaikė, priimta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 255 kas už, kas prieš. Niekas jau nekelia rankų. Kolegos, prašau. Dar kartą. 255 kas už, kas prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Gerai, tikrinkime tuo met. 255 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 23 už, 33 prieš. Niekas nesusilaikė, atmesta. 60 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61 kompromisas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Dabar tikriname balsavimo rezultatus dėl 61 kompromiso antrosios dalies. Baigiame balsuoti. 33 už, 20 prieš, 2 susilaikė, priimta. Dabar pereisime prie 62 kompromiso, kas už. Kelkite aiškiau rankas, kas prieš, 62 kompromisas dar kartą kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. 63 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ši... 57 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65 kompromisas. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 273 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 66 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 67 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 279 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. FAM 18, kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta. 280. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 282. Kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad atmesta. 283. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar konstatuojamosios dalys, 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Užimtumo pirmasis, kas už, kas prieš, tikriname. Užimtumo pirmasis pakeitimas. Trisdešimt už, dvidešimt keturi prieš, niekas nesusilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar pereisime prie trečiojo pakeitimo kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 69 kas už, kas prieš, dar kartą kas prieš, susilaikė, atmesta. Moterių reikalų antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. FAM trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. FAM ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tikriname. Balsuojame dėl ketvirtojo moterų reikalų komiteto pateikto pakeitimo. Kolegos, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. 31 už, 21 prieš. Vienas susilaikė. Priimta. Ketvirtasis moterų reikalų komiteto pakeitimas. Ne, sako pirmininkė. Ketvirtasis kompromisas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikę, priimta. Dabar 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 79 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už. Ir 81 identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, at. Nėra aišku. Kolegos, kelkite rankas, nes aš nematau. Dėl to dar kartą balsuojame dėl 5 ir 81 pakeitimo elektroniškai. Baigėme balsavimą. 30 už, 23 prieš. Niekas nesusilaikė. Priimta. Dabar 83 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Septintasis kompromisas kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 105 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikę, tikrinsime. Tikriname 105 pakeitimą. Prašau. 32 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė, priimta. Keturioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. susilaikė. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktasis kompromisas. Ne, sako pirmininkė. 107. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar 12. pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar FAM 9, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. FAM 10, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. pakelkite rankas. Dar kartą prašau. Na, gerai, tikrinkime tuo met. FAM dešimtasis. Prašau. Baigiame balsuot. 29 už, 23 prieš. Niekas nesusilaikė. Tada reikia kelt rankas nes aš nematau pakeltų rankų. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 119 už, prieš, susilaikę, tikriname. 119 pakeitimas, prašau balsuoti. Dvidešimt aštuoni už, dvidešimt trys prieš, vienas susilaikė, priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime elektroniškai dėl viso teksto. Baigiamas balsavimas. 52 už, niekas nebalsavo prieš ir vienas susilaikė. Sveikiname poną Morais. Thank you, colleagues, for your cooperation. Okay. We have to suspend because the director of Europol is. Oh. Let me see. E, Dirbame greičiau negu buvo numatyta. Dabar darome 15 minučių pertrauką, nes kitas, e, pagal kitą mūsų darbo tvarkės punktą į mūsų posėdį turėtų atvykti Europolo direktorius. Taigi 15 minučių pertrauka.

So, you patience, Gerbiami kolegos, dėkoju už kantrybę. Dabar paskutinis šios dienos mūsų darbo tvarkės punktas - Europolas. Ponas Wainwright, Europolo direktorius, yra atvykęs pas mus. Jisai pristatys ataskaitą, pranešimą apie ES apie kovos su terorizmu situaciją ir kryptis Europos Sąjungoje. Taigi suteikiu žodį ponui Wainwright. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju už tą galimybę, kuri Europolui suteikiama kiekvienais metais pristatyti savo kovos su terorizmu ataskaitą tos ataskaitos kopijos buvo išpra, išplatintos šią savaitę. E, atsiprašau, praėjusią savaitę aš esu parengęs skaidrių pristatymą. Noriu pasakyti, kad dabar padėtis, kalbant apie kovą su terorizmu ir apie terorizmą Europoje, yra labai įvairi. Ir čia galime paminėti paskatas, tai yra įvairūs e, religiniai aspektai e, separatizmo e, situacijos ir taip toliau. Ir aišku, tos terorizmo varomosios jėgos gali skirtis, keistis, gali susijungti su kitomis ideologijomis ar įsitikinimais. Ir kartais terorizmo motivacija gali būti labai specifinė ir dėl to gali išnykti riba tarp terorizmo ir terorizmo aktų ir šiaip nusikalstamos veiklos. Čia prisiminame mm, Norvegijos atvejį praėjusios, praėjusią vasarą. Tai yra susijęs su tam tikrais ideologiniais aspektais ir tokį, tokius įvykius buvo labai sunku numatyti, juolab užkirsti jiems kelią. Ne tik Norvegijoje buvo tokių pasireiškimų, Vokietijoje, šiemet Tulūzoje e, buvo teroristinių išpolių, kai kuriuose valstybėse narėse yra areš, suimami asmenys susiję su terorizmu ir tai reiškia, kad nu, turime nuolat išlikti budrus. O kadangi per, per pastaruosius paskutiniosius metus sumažėjo teroristinių išpolių skaičius, bet pakankama priežastis, kol, bet pakankama aiški to priežastis m, mm, nėra. Galbūt dėl to, kad ES e, griežtesni įstatymai geriau įgyvendinami. Dabar kalbant apie teroristinius išpolius, kaip jau minėjau, jų skaičius mažėjo. 7 ES narėse 12 metais įvyko 174 teroristiniai išpoliai. Ispanijoje separatistinių išpolių sumažėjo maždaug 50 procentų, o apskritai visoje Europos Sąjungoje buvo suimti 484 asmenys dėl įvairių teroristinių aktų. Buvo suimami dėl teroristinės propagandos, dėl ginklų turėjimo ir dėl kitų dalykų. Kaip rodo atvejai Norvegijoje, Vokietijoje, Tulūzoje, rimta grėsmė kyla ne tik iš žinomų teroristinių grupuočių, bet iš atskirų pavienių asmenų ir mažų grupuočių, kurios vis labiau radikalizuojasi ir ne visuomet visuomenėje tas yra pastebima. 2011 metais 79 asmenys žuvo per teroristinius išpolius Norvegijoje ir Vokietijoje. Internetas skatina, prisideda prie teroristinės veiklos ir aišku, Al-Qaida bei jos e, grupuotės taip pat vaidina nemažą vaidmenį individualaus džihado praktika buvo skatinama per internetinį e, laikraštį Inspire, kur buvo transliuojamas video filmas, kur um, kur Al Al-Qaidos svarbus asmenis uh, Ir mm, tame filme e, džihadistai yra skatinami vykdyti teroro išpolius tose šalise, kur gyvena. 2011 metais buvo 12 e, valstybių narių e, teismuose buvo nagrinėjamos įvairios su terorizmu susijusios bylos. Kokia yra pagrindinė teroristinė veikla, kalbant apie terorizmo finansavimą, tai organizacijos, kalbant apie e, finansavimą, naudoja taip vadinamus išbandytus ir patikimus metodus. E, tai yra pradedant nuo įvairių aukų rinkimo ir baigiant lėšų prievartavimu. Islamo Magreb šalise. Alžyrietis ir Italijos e, moteris, taip pat Ispanas ir Italijos moteris mm, ir Ispanė moteris buvo pagrobti 2011 metais. Taigi vakarų piliečiai, kurie važiuoja dirbti į artimųjų rytų šalis, kurios siejasi su Pakistanu, Iranu, labai dažnai gali tapti uh, gro, grobimo aukomis. Ir dabar tose um, vietose yra aštuoni įkaitai, kurie e, tebėra paimti ir e, apskritai iš viso yra 24 paimti įkan, įten, įkaitai. Internetas yra e, kaip ir palanki terpė ekstremistiniam uh, ir įvairiom teroristiniam organizacijom plėsti savo veiklą. Internetiniai forumai e, puikiai pasiekia tą e, auditoriją, į kurią nukreipia savo mm, siekius. E, per internetą galima pateikti e, reikalingas instrukcijas, pritraukti galimus e, internetinių išpolių dalyvius ir e, per internetą galima organizuoti ir įvairių nusikalstamų grupuočių bendradarbiavimą. Taip pat galima mm, per internetą surenkti internetinės svarbių infrastruktūros e, objektų atakas e, Europos Sąjungoje. Tai galėtų sukelti rimtų problemų visuomeniai. Pavyzdžiui, Stuxnet kompiuterinis virusas, kuris buvo nukreiptas į Irano e, urano sodrinimo gamyklą. Tas įvyko 2011 metais. Visi šie pavyzdžiai rodo interneto svarbą teroristinėje veikloje. Elektroninis džihadas yra skatinamas ir mes manome, kad e, grėsmė iš tokių e, terorizmo išpolių per internetą yra pakankamai didelė. Pakankamai didelė. Kalbant apie kibernetinės atakas, reikia pasakyti, kad jos yra susijęs su socialiniais ir technologiniais veiksniais. Europos Sąjunga ES kibernetiniai nusikaltimai iš, nišinio, iš nišinės veiklos tapo pakankamai svarbia teroristinių grupuočių veikla. E, vyksta įvairios kibernetinės atakos. Povelikti ir e, visi, visa reikalinga įranga e, ar, ar programinė, ar techninė yra nesunkiai prieinama, e, bei sprogmenų prekursoriai yra taip pat labai nesunkiai įsigijami Europos Sąjungoje. Ir labai svarbu, kad teisės saugos institucijos atliktų E, deramą monitoringą. Norvegijos atvejais parodė, kad sprogmenų prekursorius labai lengva įsigyti, jei turi galimybę sugalvoti, kam jie tau reikalingi ir savo pirkinį pagristi. E, kaip jau minėjau, 2011 e, metais buvo įvairių mm, išpolių, kuriuos įkvėpė Al-Qaeda, kurie yra susiję ir su e, religiniu aspektu. Valstybės narės 11 metais nepastebėjo, kad būtų kokia nors tik Al-Qaidos įkvėpta ar surenkta ataka. Vokietijoje 2011 metų kovo mėnesį vykusi e, terorizmo, vykęs terorizmo išpolis buvo įkveptas religinių aspektų, bet Vokietija tai nekvalifikavo kaip grinai teroristinio akto. Ir e, kalbant apie atskirus pavienius teroristus, jų veiklą labai sunku stebėti. 122 asmenys buvo suimti dėl terorizmo siejamo su Al-Qaeda, nes buvo įtariama, kad jie yra teroristinių organizacijų nariai. 17, 17 žmonių buvo suimta kaip besirengiantis teroristiniams išpoliams. Kalbant apie e, reikia pasakyti, kad pavieniai asmenys, kurie grįžta iš džihadistų mokymų į ES valstybės narės, E, kelia didžiausią susirūpinimą ir tokių grupių yra Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje. Keturi asmenys buvo suimti Vokietijoje balandį ir gruodį ir jie turėjo ryšių su Alkaidos filialais, su Alkaidos grupuotėmis. Tuo tarpu e, Osama Bin Ladenas e, žuvo, tačiau tai neturėjo didelės įtakos teroristiniai grėsmiai Europos Sąjungoje, jos mažėjimui. Daugelis džihadistų grupių teiginių keršijant už jo mirtį nevirto veiksmais 11 metais. Nepaisant to, ES valstybės narės pabrėžia, kad e, jog jos yra naujosios Alkaidos vadovybės e, na, taikiniais vis tiek. Kalbant apie separatistinį terorizmą, įvykdyta ar priskirta 110 antpolių teroristinėms organizacijams Prancūzijoje ir Ispanijoje. 247 žmonės buvo areštuoti už nusikaltimus susijusius su šiuo terorizmu. Europos Sąjungoje žymiai sumažėjo ETA veikla ir jo remiančių grupių veikla po to, kai buvo paskelbta apie paliaubas. Kai kurių ETA grupuočių e, sunaikinimas, e, sprog, e, sprogmenų suradimas sumažino šias grėsmės, tačiau tuo metu, kai paskelbta, paskelbtos paliaubos ir baigta ieškoti finansavimo per turto privartavimą, jų e, veikla renkant informaciją apie galimas, galimus taikinius vis dar vyksta. Ir ETAN neatidavė savo ginklų ir nepaleido savo teroristinės organizacijos. Taigi patirtis e, rodo, kad ETA gali atnaujinti teroristinę veiklą bet kuriuo metu. Ir žinoma, mes turime būti budrus, kad taip gali įvykti. Šiaurės Airijoje respublikinės e, teroristinės grupės išlieka grėsme nacionaliniam saugumui, ypač pastarosius du metus, kai jos pademonstravo, kad jos e, geba e, sprogdinti sprogmenis ir policijos pareigūno mirtis buvo būtent vienos grupuotės išpolio rezultatas. E, žmonių sus, e, areštuotų ryšim su PKK sumažėjo, bet jie vis tiek ir toliau finansuoja naujų narių pritraukimą ir propagandą. Danija, Vokietija, Graikija, Italija ir Ispanija pranešė apie 37 išpolius, kuriuos surengė kairieji ir anarchistiniai teroristai ir daugiausia incidentų buvo padegimai, daugiausia susijęs su vyriausybės ir verslo e, e, pastatais. 42 e, individai buvo areštuoti. Geležinkelio infrastruktūros išpoliai prieš geležinkelio išpoliai Vokietijoje ir Suomijoje buvo registruoti. Spalio mėnesį iš viso 18 prietaisų buvo e, rasti devyniose geležinkelio vietovėse Vokietijoje. Ir tai buvo tiesioginis atsakas į Vokietijos e, misiją Afganistane. O geležinkeliai teikia logistinę e, paramą Vokietijos armijai. Taip pat nuo ankstesnės tendencijos prasidėjęs 20 metais atsirado tam tikra aplinkosauginė terorizmo atšaka. Dešiniųjų teroristų išpolis pasitaikė Ispanijoje, kuomet įvykdytas padegimas Barcelonoje, e, leidyklos antikartelistinėme pastate. Vokietijoje penki žmonės arestuoti tai yra susijęs su dešiniaisiais teroristais, e, susijusiais su ir, ir e, su politiškai motivuotais, motivuotais nužudimais 78 metais. O Norvegijos Breiviko incidentas yra, aišku, yra pasipriešinimas multikultūriškai ideologijai. Tačiau kol kas per tyrimus nėra įrodymų, kad Breiviką galima būtų sieti su kokia nors konkrečia dešiniųjų teroristų grupa. Propagandos e, e, platinimas yra iki šiol grėsmė, panaudojant internetą ar panaudojant socialinius tinklus, socialinės platformas. Na, nebuvo pranešta apie teroristinius išpolius dėl vieno konkretaus klausimo. Yra incidentų, apie kuriuos pranešta Italijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose, Junktinėje karalystėje ir Airijoje. Ir atrodo, kad yra daug incidentų, nepraneš, apie kuriuos nepranešame policijai. Pavyzdžiui, kai juos e, vykdo e, spartaujantis gyvūnų teisų ekstremistai ar kiti panašus grėsmė dėl tokio ekstremizmo gali padidėti, jeigu tokios grupuotės bendradautų tarpusavyje. Na ir paskutinės pastabas dėl tendencijų e, ir prognozių ateičiai. E, bruožas, kurį pastebėme, yra, kad e, yra įvairių grėsmių, kurios kelia teroristų grupės Žinoma, Bin Lado mirtis ir kitų teroristų lyderių mirtis neturėjo netidėliotino po, po, poveikio teroristiniai veiklai Junktinėje karalystėje. Tačiau Al-Qaidos raginimas imtis individualaus džihado per mažas, mažus antpolių, išpolius yra pastebimas ir kuo daugiau Al-Qaidos vadovai bus uh, spaudžiami, tuo mažiau jie galės renkti dėlės išpolius, tuo daugiau jie ragins atskirus individus renkti atskirus išpolius. Ir e, e todėl didėja, kaip rodo Norvegijos, Vokietijos įvykiai, e, tokių pavienių veikiančių teroristų. Todėl e, tokių E, išpolių gali būti, kai galima, siekime pasinaudoti dideliais renginiais, pavyzdžiui, Londono olimpinėmis žaidynėmis, galima tikėtis, kad didės atskirų individualių e, išpolių. E, ir globalizacija, komunikacijos plėtra daro leidžia tokiams grupėms e, didinti savo įtaką e, vietos gyventojams ir nutolusiems vietovėms. Ir e, didėja jų dalyvavimas diplomatinių, karinių planų. O ir toliau didėja radikalizavimas. Kaip sakiau anksčiau, pastaruoju metu matome, kad konverguoja socialiniai ekonominiai faktoriai, ideologiniai faktoriai, kurie gali būti pagrindas ideologiškai motivuotiems elektroniniams išpoliams. Taip pat matome, kad dešiniųjų ekstremizmo grėsmė padidėjo ir to nereikėtų pamiršti. Toks, tokia grėsmė, aišku, dažniausiai kyla iš pavienių veikėjų, bet kartais ir iš e, pogrindinių grupių. Taigi, turint visą tai galvoje, Europolas ir toliau pasirengęs renkti valstybės narės ir savo partnerius pasaulyje. Ir čia paskutinėje skaidrėje matome kai kurių mūsų darbo sričių, kurias, ties kuriamis dirbame. Svarbiausia yra, mes padedame valstybės narėms vykdyti antiteroristinius tyrimus e, strategiškai operatyvinę e, veiklą Ir praėjusiais metais mes parengėme pirmą atsako tinklą, tai yra tarptautinė platforma, kurioje dirba antiteroristiniai ekspertai ir analitikai. Mes turime unikalių priemonių, pavyzdžiui, įtariamųjų duomenų bazą ir galimybę stebėti ekstremistinę propagandą internete. Taip pat mes matome, jog pagerėjo bendravimas su jungtinėmis valstybėmis, ypač e, srityje priešinantis e, smurtiniam ekstremizmui. E, tai yra, mes turime projektų su jungtinių valstybių partneriais, vadovaujant vidaus ir saugumo departamentui įvyko transatlantinių susitikimų ir konferencijų, kur dalyvavo Europos ir JAV specialistai, tiek iš ES valstybių ir federalinių bei vietinių atstovų. Junktinėse valstybėse keičiantis geriausią praktiką, patirtimi, kaip e, apjungiant e, koordinavimo centrus abiejose Atlanto pusėse ir rengiant pasiūlymus, kaip kartu galima būtų stebėti ir kovoti su ekstremistiniais atvejais. Toliau e, bendradarbiavome ir INCEN Tai yra ES situacijų centro pagrindu ir su kitomis ES agentūromis. Taigi aš baigiau, ponia pirmininkė, savo pasisakymą, galbūt kalbėjau šiek tiek ilgiau negu buvau numatęs, bet dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Pone Veinrait, turime nemažai norinčiųjų pasisakyti. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Diezdemerą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju direktoriui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir pristatė šių metų ataskaitą apie padėtį ir tendencijas. Kadangi mūsų santykiai yra labai draugiški ir aš visapusiškai pritariu Europolo vaidmeniui, manau, leisite man išsakyti ir keletą kritinių pastabų apie jūsų pastabą. Perskaičiau jūsų ataskaitą, panalizavau, šį beitą pasižymėjau ir turiu pasakyti, jog esu nusivylęs dėl tam tikrų dalykų, nebūtinai susijusių su jūsų įgaliojimais. Kalbame apie tendencijas ir ateities perspektyvas ataskaitoje nėra kalbama apie priežastis ar poveikį. Taip pat ataskaitoje nėra skiriama dėmesio veiksmingumui ir efektyvumui. Tai yra labai glausta ataskaita, kuri remiasi valstybių narių ir trečių šalių pateiktą informaciją. Eurojustas, Interpolas, taip pat paimama, paimama, paimta yra ir atvirai skelbiama informacija. Tai yra toks faktiškai praš, aprašomojo pobūdžio pristatymas ir ataskaita. Ir man šio bei to trūksta. Galbūt ateityje ataskaitose jūs galėtumėte numatyti ir rekomendacijas valstybėms narėms. Šioje ataskaitoje jokių rekomendacijų valstybėms narėms nematome. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Galbūt jūs manote kitaip, tačiau aš e, drįšiau teikti štai ką. Kalbate apie terorizmą, religijų įkvėptą terorizmą. Aš nemanau, kad taip reiktų apibūdinti išreiškinį. Aš manau, kad tai nėra tinkamas šio reiškinio apibrėžimas. Ataskaitoje reiktų kalbėti apie džihado įkvėptą terorizmą, nes, e, kai sakome džihadas, visi žino, e, apie ką eina kalba. Džihadistai čia yra aktualiausi, nes kalba neina apskritai apie religiją, tiesiog tai yra su džihadu susijusi, su džihadu susijęs terorizmas. Taip pat Būtų gerai, jeigu jūs šiek tiek konkrečiau kalbėtumėte apie grėsmę, kurią e, kelia tie pavieniai veikėjai, jų veikla. Ir dažnai yra neigiamas ryšys. Jungtinės tautos bent jau teigia, kad nėra ryšio tarp terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo. Taigi, direktoriau, aš manau, kad jūs irgi minėjote PKK organizaciją. O Džalanas, kuris vis dar kalėjime, mes žinome, kad PKK yra teroristų organizacija ir ji yra finansuojama be kita ko iš narkotikų priekybos, hero, priekybos heroinu, taip pat FARC organizacija iš Latino Amerikoje. Galbūt daugiau galėtumėte tai pakomentuoti. Taigi, kad yra tokių pavienių veikėjų e, tinklai ir kad yra ryšys tarp e, terorizmo ir organizuotų nusikal, nusikaltimų. Ačiū, Romero Lopes. <clears throat> Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Wainwright, kad atvyko šiandieną. Tai, ką jis šiandien papasakojo, yra tikrai nenauja informacija, atsižvelgiant į tai, ką mes jau žinojome ir kokių tikslų siekėme kovojant su terorizmu. Uh, Terorizmas Europoje, kaip e, matome, yra susijęs su pavieniais išpoliais, kuriuos labai sudėtinga yra numatyti. Taigi, Ir e, dėl to, na, tai yra vienas tokio terorizmo bruožų, labai sudėtinga jį prognozuoti. Aišku, kiekvienoje šalyje situacija yra kitokia, tačiau Problemas lypi ir tame, kad sudėtinga nustatyti, kur slypi grėsmė. Per tą laikotarpį pastebėjome, kad yra tam tikrų poreikių, kurių nevykdo valstybės narės. Pavyzdžiui, tų prekursorių stebėjimas ir monitoringas. Jūs sakėte, kad legaliai galima lengvai įsigyti prekursorių. Mes parengę esame direktyvą dėl prekursorių, kurie yra naudojami narkotikų gamybai. Tačiau čia panašu, kad nėra pripažįstama, jog reiktų stebėti, kontroliuoti tuos prekursorius, kuriais naudojasi teroristai savo išpoliuose. tokiems teroristams nereikia nei finansavimo iš, iš užsienio, nei kontaktų, jie veikia izoliuotai. Tiesiog prieinama informacija internetu ir pasinaudojama visomis galimybėmis toje valstybėje narėje, kur jie gyvena, kad būtų sukurti pavojingi ginklai. Ir tokios galimybės egzistuoja ne tik internete ir sprogmenų įsigyti tikrai nėra sudėtinga ir taip pat apskritai visuomenėje vyrauja nuotaika, atmosfera, kur, kur yra palanki terorizmui plėstis. Tai yra sudėtingas klausimas ir kaip ponas Dijas Demera kalbėjo apie tuos reiškinius, iš tiesų sudėtinga surasti tinkamiausias formuluotės, kalbant apie tuos reiškinius. Labai svarbu vengti naudotis tokiais populistiniais šūkiais, ypatingai prieš rinkimus tokios tendencijos yra labai gazdinančios, nes pavienis reiškinys, kuris gali būti visiškai nesusijęs su religija ar kažkom kitu, kartais tai susiję tiesiog su pavienio asmens mąstysena, pasaulyje žiūra. Ir tai gali virsti plačiu reiškiniu ir į tai reikia atsižvelgti atliekant analizę. Ir jeigu visuomenėje vyroja tokia atmosfera, kuri yra palanki terorizmui reikia su, su ta atmosfera kovoti. Kai kurios valdžios, kai kurios valdžios, valdž, valdžios institucijos bando e, bausti už e, terorizmo kurstimą ir panašiai, tačiau uh, na nežinau, vis tiek valstybės narės kažkaip turi modernizuoti savo kovą su terorizmu. Taip pat reikia stiprinti policijos teismų bendradarbiavimą. Aš kalbu ne tik apie tai, ką galėtų Europolas nuveikti už mūsų sienų. Tai irgi, aišku, yra svarbus darbas. Bet ir ES teritorijoje yra tam tikrų tobulintinų dalykų. Jūs už tai užsim, prisimate atsakomybę ir, aišku, yra tam tikrų siūlymų, kaip būtų galima stiprinti teismų policijos bendradarbiavimą, nes tikrai jis kol kas nėra toks veiksmingas. Galiausiai dėl terorizmo finansavimo, tai yra irgi svarbus darbų baras. Turime direktyvas, gairias, kur kalbama apie iš terorizmo gautų, gautas įplauk, įplaukas terorizmui finansuoti ir pinigų plovimą. Nacionaliniuose teisės aktuose turi būti tos nuostatos, kaip susekti būtų galima tuos finansavimo šaltinius. Turime pasitelkti visas priemonės ir ypač Europoje. Galbūt yra arabų šalių, kur negalime susekti tų finansavimo šaltinių, tačiau Europos viduje mes turėtumėme turėti galimybių susekti tuos pinigus rautus ir valstybės narės turi viską padaryti kartu su jumis agentūroje, kad e, tie finansavimo šaltiniai būtų atsekti. Pone Gionč, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už ataskaitą, pone Veinrait. Aš manau, kad e, tai yra labai išsami ir naudinga analizė, kur yra pateikiama naujų minčių ir keliama daug klausimų. Aš turiu irgi keletą pastabų susijusių su ataskaita. Nepelno siekiančios organizacijos yra minimos ataskaitoje, kaip subjektai galintys teikti finansinę paramą teroristų grupėms. Ar jūs turite susidarę aišku vaizdą apie tai, kaip ES ar trečių šalių organizacijos įsitraukia į terorizmo finansavimą, nes aš manau, kad uh, tai yra labai svarbus veiksnys, kalbant apie terorizmo finansavimą, tos nepelno siekiančios nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos. Kitas klausimas. Ataskaitoje kalbama apie tai, kad yra ryšys tarp organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo. Ar tai yra susijęs su verslo galimybėmis arba tam tikrų organi... nusi teroristų grupuočių ir organizuotų nusikaltelių susibūrimai, susijungimai. Ar tai yra tiesiog tokie pavieniai e, verslo kontaktai, kurie sąlygoja tokį ryšį? Ir dar vienas klausimas. Ar yra koks tai ryšys tarp kairiųjų ir dešiniųjų ekstremistų? Netiesioginį ryšį aš turiu galvoje, bet e, kairieji ekstremistai, kairiųjų grupuotės, tarsi slaptai remia dešiniųjų grupuotės, ekstremalias grupuotės. Aš manau, tokių pavyzdžių e, rastumėme rytų Europos valstybėse. Ir taip pat, nors ideologijos skiriasi, tačiau tikslai faktiškai yra tokie patys. U, u, iš, kenkti stabilumui ar dešinių ekstremistai gauna paramą iš tokių šalių kaip Iranas, pavyzdžiui. Nes mačiau pavyzdžių, tokių galbūt įrodymų dar ir nėra, bet tokių jau prielaidų, kad ekstremalios dešiniųjų grupuotės gauna finansinės paramos iš Irano, pavyzdžiui, ir kitų trečiųjų šalių. Kaip mano kolega minėjo, aš irgi norėčiau paklausti, kokių priemonių turime, kad būtų galima užkirsti kelią prieigą prie pavojingų medžiagų ir priemonių ir kokia dabar yra situacija dėl privataus sektoriaus kontrolės. Turiuomenyje privatui sektoriai, kur yra gaminami tokie pavojingi mm, įrenginiai ir medžiagos. Dar vienas klausimas, ar vyksta bendradarbiavimas tarp etninių ir religinių grupių? pavyzdžiui, čečienai teroristai ir Al-Qaida. Ideologiniai skirtumai yra ir būtų sudėtinga juos sieti. Aš tokį įdomų straipsnį skaičiau apie galimą tokio bobučio bendradarbiavimą ir to bendradarbiavimo problemas, tačiau kol kas situacijos aiškiai nesuvokiu. Ir paskutinis klausimas. Ar teisingai supratau, kad diversifikavimo procesas buvo atnaujintas, atsižvelgiant tai, kad teroristų centrai remia vietoje išugdytus teroristus ir jų grupės, nes ataskaitoje skaičiau, kad tai yra nauja diversifikavimo fazė. Ar teisingai tai supratau? Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad pritariu ponui e, Diezdemera, kad džihadistai, džihad, džihado terorizmas galbūt yra tikslesnis apibrėžimas. Religinis terorizmas galbūt kelia daugiau problemų. Ačiū, ponia Boskurt. Ehm, Dėkuoju, ponia pirmininkė. norėčiau padėkoti Europolo direktoriui už savo ataskaitos pristatymą. Pritariu jam, kad nepakankamai vertiname pasaulinio e, dešiniojo ekstremizmo grėsmę. Matėm e, teroristinius išpolius Vokietijoje, kur daugelį metų dešinioji ekstremistinė grupuotė buvo net nežinoma. Taigi norėčiau paklausti, ar Europolas turi duomenų apie situaciją ES valstybėse narėse. Vokietijoje nebuvo pakankamai įvertinta terorizmo grėsmė, bet galbūt ir kitose valstybėse narėse yra niekam nežinomų pogrindyje veikiančių e, dešiniųjų ekstremistinių grupuočių. Taip pat dar norėčiau paklausti, ką tada ES reiktų e, daryti. Jūsų ataskaitoje yra pateikiama analizė, bet trūksta rekomendacijų dėl to, kokią, kokius metodus, kaip galėtume, galėtume naudoti šiom problemom spręsti. Mums reikia pakankamai rimtai įvertinti tokią grėsmę ir kovoti su ją. Turkija netaip seniai, kalbant apie pozityvėje bendradarbiavimo darbo tvarkę, su Turkija buvo nuspręsta taip pat bendradarbiauti ir kovos su terorizmu srityje. Ir kai apie tai kalbame, mm, reikia neužmiršti to, ką Europoje galėtume padaryti, nes Turkijoje yra terorizmas, ter, teroristinė veikla, kurią vykdo asmenys atvykę iš Europos Sąjungos. ES ir Turkija nuo tokio, iš tokio bendradarbiavimo, kovojant su terorizmu, daug išloštų. Kalbant apie policijos bendradarbiavimą su Europolu, ką galėtume padaryti, kad tą bendradarbiavimą paskatintume? Dėkui. Toliau ponė Zimbal. Dėkoju. Pone Zipel, dėkoju, norėčiau apsiriboti dviem klausimais. Pirmiausia, dėl skaičių norėčiau paklausti. 2012 metais įvyko 174 teroristiniai išpoliai. Gal galėtumėt patikti daugiau informacijos apie tai, į ką jie buvo nutaikyti. Taip pat buvo minima, kad vyko 153 teroristinių išpolių tyrimai 2012 metais. Gal irgi galėtumėt juos kaip nors pakomentuoti. Dar vienas dalykas, kuris mano nuomonė yra labai svarbus. Terminas terorizmas ne visuomet aiškiai vartojamas. Kalbame apie religijos įkveptą terorizmą. Pritarčiau galbūt tokiam terminui, bet nepritarčiau džihadis, džiha, džiha, džihado įkveptam terorizmui, nes džihado suvokimas, apibrėžimas gali būti labai įvairus. Tai yra ne tik e, kova naudojant ginklus, tai gali būti ir būdas e, įtikinti kitus savo, dėl savo, pabandyti kitus atversti į savo tikėjimą. Jūs taip pat kalbate apie terorizmą aplinkos apsaugos rytį, apie aplinkos sauginį terorizmą, o kaip dėl gyvūnų teisių. Aš nesu ekspertė, bet manau, kad terorizmo vienas pagrindinių siekių yra pasėti baimę visuomenėje, nes jie nori pakirsti visuomenės pagrindus. O kai kalbame apie aplinkos, apie kovotojus už aplinkosaugą ar gyvūnų teisės, tai jie čia turi daug konkretesnius savo veiklos tikslus. Nebūtinai jų veikla, e, nors būdama nelegali, neteisėta, nebūtinai yra teroristinė. Ponas Videnholzer. Norėčiau padėkoti direktoriui už ataskaitos pristatymą. Labai gerai, kad galime matyti, kokia yra bendra situacija, galime matyti, kur mūsų visuomeniai kyla didžiausia grėsmė. Labai svarbu, kad yra Europolas. Bet norėčiau šiek tiek ir pakritikuoti. Mano klausimas būtų toksai kaip apibrėžiamas terorizmas, kokia analizė atlikta šioje srityje ir kaip buvo išskirtos tos jūsų minėtos terorizmo kategorijos, ar tai susiję su teorinė, teoriniu terorizmo aiškinimu, ar tai yra analizė, kuri remiasi įrodymais, faktais ir kuri tik analizuoja uh, įvykius, faktus, kurie įvyksta. Labai svarbu tokią informaciją gauti, nes labai svarbu aiškiai žinoti, koks yra europinis kontekstas, europinė aplinka terorizmui. Taip, manau, kad įvairios ideologijos kažkiek persikerta ir būtų labai gerai apie tai gauti tikslesnių paaiškinimų. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra e, kovos su terorizmu veiksmingumas, ar Europolas mm, yra atlikęs sėkmingų prevencijos veiksmų, ar iš tiesų kažką konkrečiai daro, ar daugiau užsima tik aprašomojo pobūdžio veikla tokia informacija mums svarbi taip pat ir turint galvoje biudžetinius aspektus. Taip pat norėčiau paklausti, ką galėtumėt pasakyti apie tai, kaip, kalbant apie Europolo veiklą, kiek daug žmonių, koks procentas jūsų darbuotojų užsima kova su terorizmu, ar tai yra viena iš pagrindinių jūsų veiklos ryčių. Pone Intvelt. Ačiū, pirmininkė. Nors tos ataskaitos parengimo metodas nėra visiškai moksliškas, įdomu stebėti tendencijas. Na, toks ir yra ataskaitos pavadinimas. Malonu pastebėti, kad išpolių skaičius mažėja, o nu, tai, na, apkaltintųjų skalsma veikla skaičius didėja, ta prasme įdomu girdėti, kad jeigu išpolių mažėja, o nuteistųjų didėja, o čia buvo reikalama vis daugiau priemonių, vis daugiau ir daugiau priemonių ir skirtingai nuo pono Dijas Demeros, aš nemanau, kad jūs turėtumėte teikti rekomendacijas. Šis, ši ataskaita turi mums parodyti tendencijų vaizdą, o politikos, kurie turėtų iš to padaryti išvadas. Aš visiškai pritariu ponios Sipel žodžiams, nes aš taip pat nelabai suprantu šią terminologiją. Įvairios apibrieštis yra naudojamos ir kartais ne tik e, tam tikras yra vertybinis, tam tikras vertinimas e, tuose terminuose, tarsi vienas terorizmas yra geres, blogesnis už kitą, nes terorizmas atrodo blogesnis negu smurtinis e, ekstremizmas. Tai yra tas pats. Žmonės žudo kitus žmonės dėl to, ką jie laiko politiniais tikslais. Aišku, jie visiškai klysta. Ir kaip ponia Sipel, aš galbūt kalbėčiau apie tai, apie naudojimo pretekstą, o ne tai, kas juos motivuoja. Ir aš manau, kad turėtume laikytis vienos apibriešties, vieno termino - terorizmas, koks bebūtų pretekstas. Nes būtent jų veiksmai juos išskiria nuo kitų nusikaltimų. Praėjusiu metu ataskaitoje buvo aprašytas incidentas, konfliktas tarp kairių ir dešinių ekstremistų, kurie vieni kitus primušė gatvėje. Aš tai to nevadinčiau terorizmu. Čia jūs patikė keletą pa... taip pat e, pavyzdžių, tai yra Romų žmonių sumušimą. Tai yra nusikaltimas, bet tai nėra e, terorizmas. Na, manau, kad vyksta tam tikra termino terorizmas infliacija. Ir tai yra ne tik ideologinis klausimas, nes tai apibrėžia būtent mūsų naudojamas priemonės kovoti su to reiškiniu. Šiame, matome šioje ataskaitoje, praktikoje, kad e, riba tarp teisėje kuros ir e, žvalgybinių veiksmų ir saugumo priemonių ta linija darosi vis labiau neaiški. Taigi aš manau, kad čia yra didelis e, klausimas ir man atrodo, kad apibrieštis ir jūsų ataskaitos mastas platėja, jūs vis daugiau nusikalstamos veiklos apimate ir vadinate visą tai ypatingų terorizmo e, terminų. Taigi reikia panalizuoti apibrieštis ir kurios e, daro įtakos jūsų ataskaitos apimčiai. Trečias aspektas tai yra veiksmingumas. Čia iš dalies e, susijęs su jūsų ataskaitos e, sritimi, jos mastu. Ir aš taip pat, kaip ir kiti, esu už artimesnį bendradarbiavimą. Manau, kad tai yra labai svarbu, kad būtų dirbama veiksmingiau na, aš galbūt e, nuskambėsiu kaip subraižyta plokštelė, bet, bet kiekvienas teroristinis atvejis, apie kurį žinome per paskutinius 10-11 metų, visada e, parodo, kad e, nusikaltai jau buvo saugumo ar žvalgybos tarnybų ekranuose. Taigi paaiškinkite, kodėl toks tas asmo, kuris buvo judavime sąraše, buvo sekamas slaptųjų tarnybų. Ir skambučiai nuskambėjo po pirmų išpolį. Taigi paaiškinkite, kodėl dešimtis milijonų žmonių turi būti tikrinami, kai tas žmogus, kuris yra sąraše, vis dar nėra pagautas. Aš nesu e, slaptas agentas, bet kažkas yra negerai. Vokietijoje tie žmonės buvo sekami prieš 13 metų, jau buvo infiltruotas į jų organizaciją. Tai kodėlgi mes e, didiname priemonės sekti visiškai nekaltus žmonės, pavyzdžiui, kaip Junktinėse valstijose, kuriame didžiulės duomenų bazės, kurios pilna nieko dėtų žmonių. Ir tuomet dar sunkiau rasti tuos asmenys, kur, kuriais, nu, kuriuos norime susekti. Jūs turite problemų su pavieniais veikėjai, kaip jos bepavadintumėte, vieniši vilkai ar kaip. Jie visada egzistavo. Pirmasis pasaulinis karas ne, tokio asmens buvo sukeltas. Tiesiog dabar jie turi daugiau priemonių e, padaryti didesnį poveikį, nužudyti daugiau žmonių. Pavyzdžiui, na, kažkada gal jie e, nuodydavo šulinius, bet reikia, aišku, galvoti, kaip kovoti su, kitai, su jais, kaip juos pastebėti. Tačiau neturėtume dėl to pakirsti demokratijos ir teisės viršenybės. Todėl aš esu ne už tai, kad būtų įmamasi daugiau priemonių, bet kad jos taptų veiksmingesnės. Taip, pirminkė, aš jau baigiu kiti žmonės irgi ilgai kalbėjo. Na, aš taip pat pirminybę teikiu bendradarbiavimui su jungtinėmis valstybėmis ir kitomis šalimis, tačiau prisipažįstu, kad man šiek tiek nerima kelia tai, kai jūs sakote, kad mums e, pateikia gairių e, jungtinių valstybių e, saugumo organizacija. Čia netoks bendravimas turbūt, kokio mums reikėtų ponas Ilčiavas. Ačiū, ponia pirminkė, pabandysiu kalbėti trumpai, nes kolegos pakalbėjo apie daug, na, didžiąją dalį rūpimų klausimų. Ši diskusija man labai patinka ir man atrodo, kad jį turėjo prasidėti 2009 metais, reikėjo pradėti kur kas anksčiau ieškoti atsakymų į svarbus klausimus terminologinis prieštaravimas yra svarbus, bet jis e, duos mums mažai atsakymų. Pavyzdžiui, paminėtas džihadizmas, bet yra ir salafizmas, vahabizmas. Ir yra labai įdomus pavyzdys. Taip pat prieš tris savaitės užsienio reikalų komitete kolegos reikalavo, kad paminėtume tai, jog šalia Sarajevo yra vahabistų bendruomenė. Tai yra Bosnijos Hercegovinos karo veteranai, kovoja musulmonų pusėje. Dabar jie yra Bosnijos piliečiai, bet tai yra ramus taikus žmonės. Ir todėl tai nebuvo paminėta tekste dėl Bosnijos ir Hercegovinos pažangos. Tai labai lengva viską sukaišioti į E, mažos stalčiukus, tačiau turime būti atsargus apibrėždami reiškinio šaltinį. Todėl aš manau, kad tokiame pranešime kaip šis reikia taikyti griežtesnius kriterijus. Ir tai turi priklausyti ne tik vien nuo ataskaitos autorių, ne, turime prašyti ponio Vainraito to daryti, tačiau jis turėtų ir jo kolegos turėtų reikalauti iš valstybių narių tarnybų tikslios aiškios informacijos. Pavyzdžiui, 14 puslapyje išvardytos 14 valstybių narių. Šios e, valstybės narės praneša apie e, žmonių susijusių su Alkaida areštą. Manau, kad pranešime būtų galima pateikti ir informaciją apie tyrimus, kuriuos atliko tos valstybės narės tais konkrečiais atvejais. Pavyzdžiui, mano šalyje, kuri yra tame sąraše, Bulgarija, prieš tris metus vyko triukšminga kampanija prieš islamistus kalnų miest, kaimelėje. Labai ambicinga, labai didelė operacija kad vos net nebuvo sukeltas e, sukilimas tų žmonių, kurie norėjo apsaugoti, apginti savo imamą. Nereikia būti specialistu, kad galėtum, reikia būti specialistu, kad galėtum paskaityti e, konfiskuotą literatūrą, nes ji buvo e, parašyta arabų kalba kas, niekas, nebuvo jokio vertimo, niekas negali pasakyti, kas ten parašyta, ten buvo tekstai, atrodo, gana bendro pobūdžio. Taigi, turime užtikrinti, kad įsitikinti, ar yra e, aplinka skatinanti teroristinę veiklą ar ne. Dėl to, ar reikia naudoti terminą terorizmas įkvėptas e, religinių pažiūrų. Na, bet juk šis reiškinys egzistuoja šimtmečius. Prisiminkime kryžiaus žygius. Krikščioniškasis uh, džihadas norėjo išlaisvinti Jeruzalį, o islamo džihadas nori išlaisvinti pasaulį. Taigi ir neturime to bijoti pasakyti. Jeigu būsime tokie nedrasus, uh, ir toliau jaunimas vietoj to, kad džiaugtųsi gyvenimu, sprogdinsis. Nors e, jie yra paskelbiami ir didvyriais, o jų pavyzdys yra šlovinamas mokyklose. Suda. Dėkoju. Vertėjams sako pirmininkė, kad dar padirbs 10 minučių. Taigi dabar, ponia Veinrait, gal galėtumėte per 10 minučių atsakyti klausimus. Ačiū, dėkoju už jūsus klausimus ir narių pastabas. Daugelis jūsų kalbėjote apie terorizmo apibrėžimą ir iš ties daug ES valstybėse narėse apie tai diskutuojama. Ir tai, kad daugelis mūsų šioje salėje ar apskritai Europos Sąjungoje laikomės skirtingų terorizmo apibrėžimų, jau įrodo, kad trūksta harmonijos, trūksta bendro supratimo Europos Sąjungoje, valstybės narės pačios apibrėžia terorizmą skirtingai. Ir galbūt tai nestebina, atsižvelgiant tai, kad valstybės narės turi skirtingos terorizmo patirties. Ir kol kas mums bendrai nepavyko ES parengti bendro apibrėžimo. Tai atsispindi ir mūsų ataskaitos parengime, tiesiog yra remiamasi tarybos sprendimu, kur ir numatyta, kaip turėtų būti rengiamos ataskaitos, ten yra kalbama apie patarėjų grupę, kuri turi teikti patarimus Europolui dėl to, kaip turi būti rengiamos ataskaitos kasmet. Uh, tai yra iš valstybių narių siunčiami ekspertai. Ši patarėjo grupė šiais metais, pavyzdžiui, mums e, patarė naudotis šių konkrečių terminų ir mes e, jį ir pritaikėme. Aš suprantu ir netgi gal tam tikriems komentarams, kad džihadistų terorizmas galbūt geresnis apibrėžimas ir pritariu tam, ką sakė ponė Intveld, kad e, reikia gal aiškiau apibrėžti tas savokas aš kaip ir suprantu tuos argumentus. Tai atrodytų, kad aš bandau teisintis, tačiau man atrodo, kad e, tai tiesiog įrodo, kad trūksta bendro supratimo ES ir dėl to taip gan mechaniškai yra rengiama ataskaita, kuri turi būti rengiama atsižvelgiant ir į valstybių narių norus bei indėlį. Dar vienas svarbus pavyzdys yra tai, kaip mes apibrėžiame terorizmą atsižvelgiant tai, ką pateikė kiekviena valstybė narė. Taigi suskaičiuojame teroristinius išpolius, pačios valstybės narės juos, apie juos mus informuoja. Viena, vienas išpolis Vokietijoje, Vokietijos valdžios pagal baudžiamą teisę yra laikomas terorizmu, tačiau Niderlanduose ir Ispanijoje galbūt tai jau nebūtų terorizmas pagal jų įstatymus. Taigi mūsų ataskaitoje ir e, turime atspindėti valstybių narių interesus negal, mes tiesiog mechaniškai pateikėme tuos skaičius, kuriuos gauname iš valstybių narių. Aš norėčiau, kad e, tai būtų griežtesnis, stipresnis e, dokumentas ir mes to siekiame ir turime tą patarėjų grupę. Aš e, tikiuosi, kad Libe komitetas tam tikra prasme irgi yra patarėjų grupė Europolui ir mes irgi pasitelksime jūsų patarimus. Tačiau manau, viskas priklauso nuo to, kiek ES bus linkusi apibriežti bendrai terorizmą ir pritaikyti bendras apibriežtis. Kitos rytis, kurios buvo paliestos kolegų dėl pavienių veikėjų. Panas Demera klausė apie tai ir Romero Lopes, kiti kolegos. Pone Intveld irgi apie tai kalbėjo. Man atrodo, kad e, šiokių tokių pokyčių yra. Situacija šiek tiek keičiasi. Aišku, tie pavieniai veikėjai visuomet buvo uh, smurto visuomenėje bruožas, elementas, terorizmo elementas. Tačiau, kaip ponė Intveld sakė, matome, kad jie gauna vis daugiau priemonių savo veiklai vykdyti. Ypatingai interneto pagalba ir aš jums pateikiau Al-Qaidos lyderių pavyzdį, kurie naudojasi internetu ir kursto pažeidžiamų visuomenės sluoksnių interesus tam, kad juos pastumtų link terorizmo ir ekstremizmo. Aš manau, kad tai vienas pavyzdžių, rodančių, kaip išryškėja tos tendencijos. Galbūt geriau buvo galima prognozuoti tuos išpolius, kai kuriuos ne. Breivikas Norvegijoje galbūt buvo šiokių tokių nežymių ženklų, kodėl jis pirko tiek daug cheminių medžiagų iš vienos bendrovės, tačiau jis e, turėjo pateisinimų, jis turėjo ūkį. Ir mes norvegams padėjome tyrimuose ir įsitikinome, kad tikrai buvo gana sudėtinga numatyti, kad tas žmogus įvykdys tokį siaubingą e, terorizmo išpolį. Taigi yra iš tiesų pavyzdžių rodančių, uh, kad kartais labai sunku institucijoms e, kas kart nustatyti tokius įvykius ir užkirsti jiems kelią. Ataskaitoje neįmanoma būtų detaliai paskelbti tokių sėkmingų tyrimų rezultatų, kai buvo užkirstas kelias terorizmo išpoliams, kol nėra įvykus, įvykęs ir užbaigtas tyrimas, baudžiamasis tyrimas. Sudėtinga tą padaryti, nes dažnai tai yra kur kas ilgesnių tyrimų susijusių su teroristų tinklais elementą. Žinome, kad e, yra keletas tokių sėkmingų žvalgybos tyrimų vykstančių kasmet, kurių pagalba yra užkertamas kelias išpoliams. Mes patys irgi, aišku, visko negalime numatyti ir aš tą irgi paminėjau, kalbėdamas apie tai, kaip ES nėra vieninga šioje srityje, organizuoto nusikalstamumo srityje. Džiaugiuosi, kad Europolas yra gan ženkliai įsitraukęs į vairius valstybių narių vykdomus tyrimus, kalbant apie pačius žiauriausius organizuoto nusikaltimo atvejus. Dėl terorizmo dažniausiai nacionalinės institucijos tą daro pagal savo interesus, tam yra priežasčių, tačiau e, bendradarbiavimo lygmuo nėra toks pažangus, kokio tikimės, kokio norėtumėme ir e, tiesiog e, tokiu būdu valstybės narės siekia savo interesų, nes tai yra labai jautris rytis. Nemanau, kad turiu laiko per likusias keturias minutės atsakyti visus detalius klausimus. Pone Henkis, gal galėsiu parašyti, pateiksiu daugiau informacijos apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį, apie ryšį tarp ekstremistų, dešiniųjų ir kairiųjų. Norėčiau pasakyti, kad kokių konkrečių ryšių mes nesame ir sąsajų išvelgia. Pone Boskurt taip pat e, kalbėjo bendrai apie ekstrem, ekstremaliųjų dešiniųjų veiklą, jos matome vis daugiau. Po išpolių Norvegijoje, kaip sakiau, ES toks reakcinis, e, reakcinė grupė atsirado ir šešios septynios valstybės narės iškart turėjo įvertinti, kokį poveikį incidentas Norvegijoje turėjo, turėjo vidaus saugumui ES ir valstybė, kitoms valstybėms narėms regione. Taigi visos šiaurės valstybės, Lenkija, Vokietija, Junktinė karalystė tame dalyvavo ir galiausiai supratome, kad Breivikas nėra tinklo dalis. Bet taip pat atradome tam tikrų panašių elementų, leidžiančių manyti, kad gali kilti panaši grėsmė ir kitose šalyse. Ir tai savo ruoštų leido kur kas geriau suprasti, kad yra ir kitų šalių, kur gali kilti panašios tokios palankios sąlygos visuomenėje tokioms, tokiems išpoliams įvykdyti. Taigi mes kur kas dabar geriau tuos dalykus suprantame. Taip pat turėčiau paminėti ir e, komisijos e, tokio samoningumo tinklo reikšmę, nes ES bendra reakcija turi būti sustiprinta kovoje su terorizmu dėl Turkijos. Mes norime stiprinti tą bendradarbiavimą, toks vyks, yra dabar bazinis bendradarbiavimo susitarimas, norime, kad jis taptų visapusiškų operatyvinių susitarimų, kad pradėtumėme kartu vykdyti operaciją su turkais, Ir taip pat tam, aišku, reikalingas ir politinis signalas iš Ankaros, kad jie pasirengia tokį susitarimą pasirašyti. Kol kas to signalo negavau. Pone Sipel klausė apie 174 išpol, išpolius. Gal aš jums raštu pateiksiu atsakymą. Tai buvo išpoliai susijęs su įvairiomis rytimis, buvo išpoliai prieš verslo įmonės, vyriausybinės įstaigas. Uh, nemanau, kad čia yra kokių tai labai aiškių bendrų bruožų tarp jų. Bet aš gal jums raštu dar atsakysiu. Ir galiausiai kelios pastabos iš kitų kalbėtojų. Ponas Weinholzer klausė apie išteklių šioje srityje. 10 procentų Europolo išteklių. 50 ekspertų dabar dirba kovoje su terorizmu. Man atrodo, kad tai yra pakankamai ir taip pat reikalingi, aišku, dar reikalinga finansuoti veiklą kovai su kibernetiniais nusikaltimais, kitais nusikaltimais taip pat. Taip, ponė Intveld, tiesa, kad yra tokių atvejų ir neaišku, ar grėsmė mažėja ar ne, galbūt galime teikti, kad šiek tiek taip. Aišku, tas įvykis Norvegijoje, Tulūzoje. Svarbu nenuleisti rankų, suprasti, kad grėsmė dar yra ir, aišku, ir reakciniai veiksmai, atsakomieji veiksmai turi būti proporcingi, pačios valstybės narės turi priimti tokius sprendimus. Ir aš manau, kad dabar, kalbant apie ES veiksmus, man atrodo, kad jie yra pakankami, galbūt yra tam tikrų skirtumų dėl to, kaip reiktų susekti teroristų finansavimą ir panašiai. Ponas Kerkopė, aišku, yra atsakingas už tai, kad potencialiai būtų maksimaliai e, padidinamos ES e, pastangos kovoje su terorizmu. Jis tą darbą atlieka puikiai. Ir dar norėčiau paaiškinti vieną pastabą. Nenorėčiau, kad mane cituotų. Tikrai mums nurodymų jokių e, saugumo departamentas JAF neteikia. Aš sakiau tiesiog, kad daug JAF agentų dalyvauja su bendradarbiaujant su jumis ir mes jiems teikiame, e, teikiame tam, tikrus, tam tikras rekomendacijas. Europolas veikia direktoriaus e, pavedimais. Dėkoju, dėkoju už detalę informaciją, dėkoju kolegoms už aktyvų bendradarbiavimą. Pirmininkė dėkoja vertėjams. Baigiame posėdį. Rytoj tęsime darbą 9 ryto. Ačiū